Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Tvirtiname darbo atvarkę. Naujų pranešimų nėra. Tiesiog praneš... E, posėdis transliuojamas yra internetu. Ir pirmiausia, pirmasis klausimas yra keitimasis nuomonėmis dėl bendros rinkos strategijos pranešimo ir prašau pranešėja Lara Komi pradėti šią diskusiją. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Pradedame naują parlamento procedūrą šio, šią diskusiją, kuri svarbi turbūt visiems. Kalbėjausi su komisijos nare Biankovska šią temą kuri pristatė komisijos strategiją ir pradėsime nuo grafiko galbūt, o po to pakalbėsiu apie pasiūlymą esmę. Sausio 25 dieną bus pateiktas pranešimo projektas komiteto posėdėje, 26 vyks klausimai, kurios organizuoja EPP, po to kitus klausimus organizuosime komitete. Vasario 25 yra terminas pakeitimams po to kovo mėnesį jos svarstysime, o tvirtinimas komitete numatytas 21 balandžio ir plenarinėje posėdėje balandžio mėnesį. Taigi laiko nėra daug ir šiandien reikėtų mums iš tikrųjų iš esmės pasvarstyti šį klausimą. Tai kokia esmė? Komisijai tai yra vienas svarbiausių klausimų. Junkerio komisija pradėjo tam tikrų iniciatyvų rengimą, kurias reikia įgyvendinti gana greitai. Reikia panaudoti naujoves, kad sustiprintume mūsų bendrovių e, konkurencingumo stiprinti. Reikia svarstyti ir suprasti naujas ekonomikos e, realybės e, detalės. Mūsų pramonės politikos tikslas yra kurti darbo vietas, ypač turint galvoje jaunimo didžiulį nedarbą. Turime galvoti, ką padaryti, kaip padėti MVI startuoliams, nes Labai dažnai mūsų pastangos suvokiamos neteisingai. Visų pirma, bendrovės susiduria su problemomis, kai jos nori bendro dirbti tarp įmonių mastu. Ir mūsų prievolė derinti kiek manoma mokestinius režimus. Aš suprantu, kad mes neturime mokesčių sąjungos, nes tai yra sudėtinga problema. Mes siūlytume vieną mokesčio tarifą taikyti prekybos sektoriui, o po to galbūt būtų galima bandyti pereiti prie kitų mokesčių. Visą tai padėtų bendrovėms veiktų, veikti paprasčiau startuoliai, MVI turi turėti galimybę dirbti labiau koordinuotai, kai dėl geresnio, e, paprastesnio e, reglamentavimo, kas yra mūsų šios kadencijos vienas iš tikslų, tai e, mes norime, kad mūsų priimamos direktyvos būtų tinkamai gyventinamos valstybės narėse Galbūt e, šis dalykas e, man rūpi labiausiai, tačiau apie tai kalbėjome ir šiame komitete, tai yra mokėjimų e, vėlavimai, nes negalima leisti bendrovėms bankrutuoti dėl to, kad vėluoja atsiskaitimai, vėluoja mokėjimai už jų paslaugas. Problema yra ta, kad pavyzdžiui komisija tai iš valstybių pajamas nori gauti laiku, tačiau pati ne visą laiką laiku sumoka visas savo sąskaitas. Turime daugiau stengtis padėti MVI, o tam mums reikia išanalizuoti, kur bendroji rinka veikia, kur ji neveikia. Komisija yra pateikusi paslaugų pasą, siekiant užtikrinti, kad valstybės narėse steigiant bendrovėms būtų e, teikiami tie patys dokumentai, vienodi dokumentų rinkiniai. Tai padėtų skatinti augimą, e, mums reikia daugiau dėmesio skirti svarbiausiams sektoriams. Šią problematiką domiuosi jau nuo ankstesnės kandencijos. Na, akivaizdu, kad bendroje rinkoje reikia ir bendrų standartų. Skaitant ir transatlantinės partnerystės susitarimą, mes dažnai kalbame su JAV apie bendrus standartus, tačiau neužtikriname bendrų standartų pačioje Europoje. Toliau rinkos stebėsena. Pavyzdžiui, Volkswagen skandalas. Čia mes turime nugalėti tas kliūtis, kurios keliamas taryboje, pavyzdžiui, metų metus. Septintasis straipsnis dėl rinkos stebėsenos neturėtų būti naudojamas užblokuoti visą pažangą. Tikiuosi, kad E, gana greitai pristačiau Jums visas problemas, galbūt Jūs norėsite iškelti kitų problemų, pavyzdžiui, vartotojų diskriminacija. Kiekvienoje valstybėje skirtingos kainos, skirtingi kaštai, skirtinga biurokratija, dėl to rinka netokia konkurencinga. Mums reikėtų šias problemas spręsti Pavyzdžiui, geoblokavimas paslaugų teikiant e, e, tarpvalstybinėje rinkoje. Šešėlin pranešėjai turbūt yra paskaitę e, komisijos tekstą ir būtų malonu išgirsti jų nuomonės. Ačiū, tariau, pane Mici. Ačiū, manau, kad tai vienas iš svarbesnių pranešimų, nes jis susijęs su E, visomis verslo struktūromis, o tai taip pat susijęs su vartotojais. E, bendrosios rinkos geras funkcionavimas susijęs su nuolatiniais prisitaikymais, sugebėjimais atremti iššūkius ateityje. Dėl to esame patenkinti komisijos pasiūlymų dėl bendrosios rinkos paslaugų, e, bet mes neturėtume pamiršti, kad daugelis verslo struktūrų nukentėjo nuo krizės ir sumažiau augimas, nuo ko kenčia visi piliečiai. Kaip žinia, daugelie šalių dabar sustiprėjo populistiniai judėjimai, nukreipti prieš Europą. Sąjunga, atsirado daugiau protekcionizmo, e, pasisakymų prieš bendrą rinką ir jos pasiekimus e, Taip pat e, migrantų krizė, nesugebėjimas valdyti migrantų e, srautų e, prisidėjo prie neigiamų nuotaikų ir kilo įvairių minčių dėl Šengeno, o Šengeno zona nepaprastai svarbi yra bendrai rinkai. Mes e, matome, kad dabartinės e, nuotaikos kelia grėsmę, kad ne tik bendroji rinka, bet ir visas Europos projektas gali žlugti. Bendroji rinka yra e, tarsi katalizatorius ekonomikai atsigauti ir tolesnis žingsnis integracijos atėje ir džiaugiuosi, kad komisija pradeda darbus pasiūlymą strategiją su labai stipriu pavadinimu, tai yra gilinimas, stiprinimas bendrosios e, rinkos. Reikia, kad e, bendroji rinka taptų e, teisingesnė visiems, ko mes turime stebėti, ar tai bus. Ir komisijos pasiūlymas kalba apie ekonominės galimybės mes turime mm, galvoti, kad tikrai reikia mums bendrosios rinkos, bet tokios, kuri užtikrintų darbo vietų kūrimą, vartotojų apsaugą, socialinius e, aplinkosaugos auglis, e, tada mes galėsime susigražinti piliečių pasitikėjimą ir reikia užtikrinti pagrindinės socialinės teisės, kad vartotojų reikalai visiškai atsispindėtų. Teisingesnė e, bendroji rinka reikštų pasitikėjimą, bet taip pat darbo vietas, galimybės naujas ir apskritai geresnį gyvenimą piliečiams. Dar vienas dalykas, ko trūksta bendrosios rinkos teisės aktuose, tai yra deramas įgyvenimas. Valstybės narės nepakankamai gerai įgyvendina ar neteisingai įgyvendina teisės aktus Ir jeigu e, trūksta harmonizavimo, tai gali neigiamai atsiliepti piliečiams, vartotojams. Brangiau jiems tampa įsigyti e, prekes ir paslaugas. Mm, taip pat kliūtys trukdo deramai rinkos, deramam veikimui reikia, kad būtų jos šalinamas ir taip pat deramai gyvendinama konkurencijos teisė. Reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kai kalbame apie platformas ar e, geografinį blokavimą, paslaugų direktyva e, labai e, svarbi taip pat reikia užtikrinti, kad vartotojai nebūtų diskriminuojami taikyti vartotojų teisų direktyvą, tačiau mums be tų visų dalykų, kurie jau yra, trukdo tai, kad e, teisės aktai susijęs su vartotojų apsauga nėra deramai e, įgyvendinami. Mes norime, kad strategija būtų ambicingesnė, kad ateityje būtų e, galvojama apie rezultatus bendrosios rinkos akto pirmojo ir antrojo. Taip pat reikia sėti tai su strategija Europa 2020. Reikia geriau, sistemiškiau taikyti egzistuojančius teisės aktus ir atėjo laikas jau veikti. Ir šiaip tikiuosi, kad pranešėja parengs labai gerą pranešimą. Daniel Dalton. Ačiū, pirmininkė. Bendroji rinka yra tikrai didžiulis pasiekimas. Daug jau ką esame padarę, bet ta rinka nėra pakankamai išsami gili. Aš e, pirmiausiai galvoju apie vidutinį smulkų į verslą, nes didesnės bendrovės gali veikti e, egzistuojančias e, kliūtis priekybai, tačiau smulkus verslas dažnai pasiduoda net prieš pradėdamas veikti ir mes, man atrodo, reik, e, kalbame deramai apie tai, sveikinu pranešėją, kad ji mini tuos dalykus. E, Mes turime nepamiršti vartotojų ir smulkaus verslo. Komisija savo analizėje sako, kad jeigu bus e, potencialas panaudotas visas bendrosios rinkos prekių ir paslaugų, tai apie trilijonas eurų būtų e, sukurtas, atsirastų ir e, tai yra labai teigiamas dalykas taip pat e, SUP e, pasiūlymas labai geras e, bendros, bendrosios registracijos sistema, nes dabar tikrai negalima leisti, kad 28 galiotų sistemos ir taip pat reikia sukurti sąlygas, kad pradedančios įmonės galėtų veikti paslaugų pasas, tai didžiulis įgūdžių pasas, atsiprašau, tai labai geras dalykas. E, dėl pasidalomosios ar bendradarbiavimo ekonomikos mes turime labai atsargus būti, nes jeigu ES lygmenių imsimės e, teisėkuros veiksmų, mes galbūt e, sukliudysime tam sektoriui vystytis, kuris dabar yra be, nesparčiausiai besivystantis ekonomikos sektorius. Ir šiaip daugelis problemų yra vietos problem, lygmens problemos ar miestų, ar regionų. Dėl įgyvendimo sutinku su tuo, kas sako pranešėja, visiškai pritariu tam, nėra jokios prasmės teisės aktų priminėti, jeigu jie negyvendinami, taip pat komisija turi būti aktyvesnė kur kas, dirbdama konstruktyviai su valstybėmis narėmis ir e, tirti pažeidimus principų bendrosios rinkos ir <clears throat> e, reikėtų greičiau veikti dėl e, atidėtų mokėjimų. Manau, tai labai e, teisingi pastebėjimai, ypač nuo to kenčia MVI. Bet reikia pasakyti, kad Europos institucijos irgi gana nekaip atrodo, nes labai vilkinami mokėjimai smulkiems rangoms dažniausiai. Ir reikia žiūrėti tai, kad ir privatus, ir viešasis sektorius e, pakliūtų į naujus reikalavimus. Mes turime kalbėti apie bendrosios rinkos gilimą, bet nepamirškime ir konkurencijos tarp valstybių narių, e, kurios imasi priemonių, kad e, pritrauktų verslą investicijas. Dėl to aš nesu tikras dėl tarifų, tarifų suvienodinimo elektroninės priekybos sektoriuje. Nežinau, ar verta imti mokestį, taikyti jį įmonėms ir vartotojams. Jeigu mes pasižiūrėsime vien į elektroninę prekybą, tai kyla pavojus, kad bus diskriminuojami tų pačių paslaugų teikiais skirtingais e, tarifais, ar e, pavyzdžiui tie, kurie e, prekiauja elektroniniu būdu ir įprastu. Reikia vienodas sąlygas taikyti visiems. Facebook ir Google mes galvojame, kad jų verslas e, daugiausiai pagrystas e, internetinė prekyba, bet labai didelę dalį jų pajamų sudaro reklama ir mes turime viską labai gerai apgalvoti. Dėl geografinio blokavimo e, perkeliamumas yra esminės svarbos ir aš labai džiaugiuosi šios savaitės komisijos pasiūlymais. Uh, tačiau vėlgi turime labai atsargiai žiūrėti į taisyklės, nes nenorime pakengti egzistuojančiam verslo modeliui, bet perkeliamumas yra nepaprastai svarbus. Tokie yra mano pirmieji pastebėjimai. Mm, buvo malonu išgirsti, ką mano mm, pranešė ir taip pat laukiu konstruktyvaus tolesnio darbo su ja. Ačiū. GUE frakcijos vardu Ines Zuber, bet jos nėra. O Ne, atsiprašau, Aldė dabar. Ar yra Aldė atstovų? Salėje ne. Julija rėda dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už e, e, suteiktą informaciją apie pirmasias diskusijas ir svarstymus. Nekantriai laukiu pranešimo projekto bendrosios rinkos strategijoje. Mes palankiai vertiname tikslą bendrą rinką gilinti, padaryti ją sažiningesnė ir tai yra labai svarbus siekiant e, užtikrinti, kad vartotojai bendrosios rinkos pranašumus, privalumus matytų e, savo, o ne tik verslui ir kapitalui, sugebėtų bendrą rinką pasinaudoti Manau, kad diskriminavimas grindžiamas e, pilietybė ir gyvenamąją vieta, įskaitant ir geografinį blokavimą, turėtų būti tie klausimai, kurių reikia pirmiausiai imtis. E, tais atvejais, kai tam tikros e, verslo negalima vykdyti arba vykdomas geografinis blokavimas dėl atitinkamų teisės aktų arba tam tikroje valstybėje narėje, pavyzdžiui, dėl skirtingo PVM tarifo ar režimo, taigi šios klausimus reikia spręsti, e, tačiau e, dažnai įmonės e, nesažininkų būdų nori pasinaudoti geografiniu blokavimu ir segmentuoti bendrąją rinką. Taigi, siekiant kovoti su diskriminacija, reikia įvairių priemonių paketo. Gerai, kad žiedinės ekonomikos paketas vėl yra svarstomas. Tačiau mes susidarėme įspūdį iš pono Timermanso, kad e, tas pasiūlymas buvo atsiimtas dėl to, kad e, komisija nenorėjo pateikti platesnių užmojų paketą, tačiau mes to dabar nematome ir parlamentas turi atkreipti tai dėmesį dėl dalymas ekonomikos yra labai svarbu e, diferencijuoti ir e, derantis dėl e, pranešimo, dėl skaitmeninės bendrosios rinkos, kur, dėl kurio bus balsuojama. Kitą savaitę būtina pabrėžti, kad ne kiekviena dalymosi ekonomikos platforma yra, kad visos dalymosi ekonomikos platformos nėra vienodos, kai kurios gali daryti įtaką rinkai, kai kurios to tarpu sukelia tam tikrų problemų konkurencingumui, nes dalymosi ekonomika e, nėra masto ekonomika, mes turėtumėme remtis e, tarpusavio saveikumo principais siekiant, e, kad dalymosi ekonomikoje vartotojai galėtų labai lengvai pereiti nuo vieno operatoriaus prie kito nuo vieno subjekto prie kito, taigi turėtume skiriai vertinti įmonės, kurios dirba skirtingose sektoriuose. Mes komisijos komunikate kai kurios aspektus vertiname teigiamai, pavyzdžiui, dėl keitimosi teigiamą patirtimis, siekiant pagerinti mažmeninės prekybos sąlygas dėl rinkos priežiūros ir viešųjų pirkimų. Taip pat e, mums kyla tam tikras susirūpinimas dėl. Uh, uh, patentų ir internetinių protokolų paketų. Manau, kad principas eiti paskui pinigus yra, yra pats tinkamiausias, nes nereikėtų stebėtų, stebėti, ką veikia žmonės savo mėgamosiuose, bet reikėtų kovoti su klastotėmis, tačiau reikia suvokti, kad klastotės ir tam tikri e, patentų nuostatų pažeidimai, gaminant, e, sakykime, vaistus generinius, nėra tas pats dalykas, jų negalima statyti į vieną gretą ir iš šį aspektą taip pat reikia atsižvelgti, kalbant apie patentų, tarptautinių patentų e, nuostatų įgyvendinimą, reikia atsižvelgti, pavyzdžiui, į aspektus susijusius su sveikatos apsauga, taigi kai kuriais atvejais reikėtų viską traktuoti šiek tiek um, diferencijuotai. Svarbiausia, kad būtų uh, užtikrinta, jog ne viena įmonė nepradėtų arba neprisimtų savo uh, teisėsaugos institucijų arba teismų funkcijų. Kalbant apie programinės įrangos patentavimą, tai ši idėja svarstama jau kurį laiką. Ir Europoje mes jaučiame tam tikrų tendencijų, kurios yra panašios į programinės įrangos patentavimą. Jas taip pat būtina svarstyti, kalbant apie notifikavimo procedūrą ir atitinkamus paslaugų pasus <clears throat> Mes pritarėme e, laisvam paslaugų judėjimui, tačiau jis turi vykti pagal paskirties šalyje galiojančias taisyklės ir mes e, dėrėdamėsi dėl paslaugų direktyvos jau buvome atitinkamą sprendimą prieėmę, nenorime dabar prie jo grįžti. Dėl abipusio pripažinimo reglamento turime užtikrinti, kad uh, rinkos priežiūros atitinkamos institucijos atliktų savo darbą ir kontroliuotų, kad atitinkami gaminiai e, dėrėtų su galiojančiais teisės aktais. Tiek būtų pastebėjimų e, mano frakcijos vardu. Mes turime pirmiausiai siekti ir siekime, kad bendroji rinka nepablogintų gyvenimo ir veiklos sąlygos paprastiems vartotojams ir verslui. Ana Marija Koracija Bilt paprašė žodžio. Dante. Okay. Lamberts. Um, okay. Ana Marija Koracija Bilt. Uh, Ačiū, Ana Marija Karatsa Bild, pritariu daugumai kolegų minčių, pritariu komisijos uh, pristatytai strategijai, siekiant uh, pradėti kurti bendrosios rinkos procesą. Mums rūpmi prioritetai strategija įtraukti ir tai yra teigiamas dalykas, tačiau taip pat labai nuvilia, kad tiek mažai yra daroma valstybėse narėse. Tikiuosi, kad ši strategija leis parlamentui ir komisijai suvienyti jėgas ir pareikalauti valstybių narių atsakomybės už tai, kad atima iš e, žmonių darbo vietas, mažina konkurencingumą, turint omenyje, kad mes išteklių iškasenų turime žaliavų nepakankamai ir e, krizė taip pat dar nesibaigė, tai turime pasinaudoti bendrosios rinkos potencialu, pašalindami visą fragmentaciją, susiskaldimą kliūtis, kurios e, trukdo veikti bendrąją rinką. Jeigu to nepadarysime, tai manau, kad savo užsibrėžtų tikslų nepasieksime. Iš esmės pritariu komisijos pasiūlymui, tačiau aš būčiau pasiūlysiu griežtesnės formuluotės ir mes apie tai kalbame, tą patį kalbame jau daugelį metų, nemanau, kad to pakanka, palankiai vertinu taip pat tinkamesnio įgyvendinimo nuostatas, perteklinio reglamentavimo problemos sprendimo būtinybė, būtinybė sutelkti dėmesį į paslaugas ir uh, Ypatingai pritariu pasiūlymui išplėsti paslaugų direktyvos kontekste notifikavimo procedūros, spręsti geografinio blokavimo problemą. Komisijos vakar dienos komunikatas dėl perkeliamumo ir geografinio blokavimo yra labai geras dalykas, visiškai pritariu nuliniai tolerancijai su sąlyga, kad e, komisija pritartų mūsų pozicijai dėl to, kad būtina pakeisti dabar egzistuojantį požiūrį valstybėse narise, taip pat komisija privalo pakankamai drąsiai pastelgti sutarčių pažeidimo procedūras valstybių narių atžvilgių. Taip pat džiaugiuosi, kad pirmą kartą į bendrosios rinkos strategiją, kurią parengė komisija, buvo įtraukta mažmenys prekybos rinka, už tai galime komisiją pagirti ir taip pat labai pritariu būtent šiai strategijos dalį dėl mažmeninės prekybos sektoriaus, kalbant apie tas paramos priemonės, jos, man atrodo, šiek tiek silpnokos, kalbama apie gairias, apie teigiamos patirties, keitimus teigiamą patirtimi. Manau, kad mums reikėtų šiek tiek daugiau ir aš tikiuosi, kad būtent ši dalis bus šiek tiek sustiprinta, kalbant apie dalymąsi ekonomiką. Pritariu kolegos Daltono mintims, kad komisija privalo išlaikyti šį sektorių savo radarų ekrane, nes jis šiuo metu augantis Europoje, tačiau jam reikia skirti daug daugiau dėmesio prieš pradedant jį reglamentuoti ES lygiu. Norėčiau papildomas informacijos dėl paslaugų paso, dėl e, naujųjų e, priemonių e, protingų naudojimo rinkoje, nežinau, ką čia turime omenyje. Taigi mes daug kalbame atskirai apie skaitmeninę bendrą rinką, čia labai gerai, kad komunikate teikima pirmenybė šiai sryčiai, kalbant apie laisvą domenų judėjimą, tai jis yra toks pats svarbus kaip ir kitos laisvės mūsų laikais. Dar vienas dalykas, kurio nėra komunikate, jis yra labai svarbus bendrai rinkai ir svarstamas parlamente daugiausiai kaip lygio komitete yra duomenų apsaugos reglamentas, kuris svarbus ir vidaus rinkai. Nes mm, duomenų apsaugos reglamentas praktiškai yra bendrosios rinkos pagrindas ir aš tikiuosi, kad šis reglamentas bus patvirtintas iki metų pabaigos, taip pat būtina užtikrinti teisinį saugumą, nes saugaus uosto susitarimas veikia kiekvieną įmonę, kuri eksportuoja į Europą. Dabar turime tam tikrą teisinį vakumą ir lapkričio 6 komisijos parengto dokumento nepakanka siekiant e, sumažinti teismo sprendimo žalingą poveikį Europos ekonomikai. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turėtume tinkamiau pristatyti visuomeniai bendrosios rinkos teikiamus privalumus ir mes turime tam atinkamas priemonės, skaitminės priemonės, tokias kaip Solvit ir kitos, jie yra visiškai nežinomi nei piliečių, nei verslo tarpe. Ir pabaigai noriu padėkoti Larai Komi už tikrai puikią uh, diskusijų darbų pradžią dėl šios strategijos parlamente, kurią tu išjudinai Adamas Šenfeldas. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ačiū, ponia pirmininkė. Deja, turiu pasakyti, kad Žiemos mėnesiai nenuteikia optimistiškai, priešingai jie varo depresiją ir skaitant dabar svarstamą dokumentą, optimizmo taip pat trūksta. Man atrodo, kad nepakankamai kalbama apie fundamentalius dalykus, kad bendroji rinka veiktų veiksmingai. <clears throat> Mano nuomonė, tas virusas, kuris iškrėtęs e, bendrąją rinką, yra protekcionizmas ir pernelyg didelis reglamentavimas. Reglamentavimas, kurio vis daugėja, jo vis daugėja, jis tampa vis detalesnis. kaip kažkokios instrukcijos kiekvienam žingsniui. Mes kuriame ne teisės aktus, o instrukcijas. Tarsi kokius vartotojo vadovėlius. O, o tai kliūdo tiek mažoms, tiek didelėms bendrovėms. Bet to susidurime su nacionaliniu protekcionizmu. Kiekviena valstybė narė gali būti apkaltinta protekcionizmu, tačiau kai, kurios, kai kurioms sekasi geriau negu kitoms. Protekcionizmas pasireiškia dviem, dviejais lygmenimis – formaliai ir neformaliai. Yra visokiausio pobūdžio vidaus e, protekcionizmo, kuris kliudo tinkamai veikti užsienio bendrovėms, nepaisant to, kad tos užsienio bendrovės yra tiesiog e, įsikūrusios kietoje valstybėje narėje. Taigi, jeigu mes netinkamai tinkamai nekovosime su tuo pernelyg dideliu reguliavimu ir Europos teisės aktų infliacija, jeigu nekovosime su valstybių protekcionizmu, neturėsime veiksmingos bendrosios rinkos ar ekonomikos, kuri galėtų konkuruoti pasauliniu mastu. Aš apie tai jau kalbėjau ir anksčiau. Mes esame bendryje, ne Vokietija ar Prancūzija ar Lenkija ir Lietuva, bet visa bendryje, visa ekonomika turi būti pakankamai konkurencinga. santykėje su kitomis ekonomikomis JAV, rytų, tolimų rytų šalimis, Meksika ir panašiai. Jeigu mes ir toliau tik tai kursime instrukcijas verslui, tai mes niekada negalėsime konkuruoti su Kinija. Reikia to nepamiršti. Paskutinį kartą, kai kalbėjome apie paslaugų pasą, tai aš sakiau, kad nelabai suvokiu, kokiam tikslui jis reikalingas, nes kaip galima kalbėti apie daus rinką, jeigu, jeigu reikia kažkokio paslaugų paso. Jeigu mums reikia tokio paslaugų paso, tai reiškia, kad mes neturime tos bendros rinkos, nes bendra rinka reiškia, kad bendrovė registruota vienoje valstybėje narėje gali veikti kitoje. Jeigu dar reikia kažkokių papildomų reglamentų, sertifikatų, pasų, dar kažkokių dokumentų, tai reiškia, kad tos bendros rinkos nėra iš vis. jeigu teisingai suprantu, tai <clears throat> kai čia sakoma, kad tas pasas turi patvirtinti kad e, tie patys reglamentai veikia bendrovės kilmės šalyje ir veiklos šalyje. Tai aš nežinau, apie ką čia kalbama. Tai reiškia, kad mes kovojame su konkurencija tiesiog. Nes būtent konkurencija e, yra ekonomikos variklis e, ir vartotojas turi galėti turėti sąlygas pasirinkti, kokiamis sąlygomis jis nori pirkti preką ir paslaugą. Būtent kokybė, kaina ir vartotojo sprendimas yra lemiami dalykai, o ne kažkoks pasas ar instrukcija. Tai tas e, reguliavimo našta ir pernelyg daug e, teisės aktų būtent ir žudo bendrąją rinką. Toliau protekcionizmas. Aš nekalbėsiu apie oficialų protekcionizmą, nes su juo galima kovoti, tačiau tas neoficialus protekcionizmas <clears throat> yra dar pavojingesnis. Pavyzdžiui, pateikime pavyzdį apie Prancūziją. Jeigu yra reikalavimas, kad bendrovė, kuri perka paslaugas iš kitos bendrovės, turi garantuoti kilmės šalyje, kad paslaugos teikėjas laikysis mokestinių reikalavimų, tai kuri bendrovė, jeigu ji turi kažkiek proto, prisims finansinę atsakomybę už kažkokią kitą bendrovę, ypač jeigu ta bendrovė yra kitoje šalyje. Kaip bendrovė gali būti atsakinga už kitos įmonės e, mokesčių mokėjimą. Tai yra protekcionizmo forma. Tai yra būdas užtikrinti, kad ta bendrovė esanti kitoje šalyje negalėtų dirbti e, su pirmąja bendrovė, kaip su tokiu dalyku kovoti. Tai nėra oficialu, nes tai niekur neparašyta. Kaip kovoti su tokiais e, žalingais principais. Ir reikėtų kalbėti apie tokius trūkumus, tokias problemas. Dabar minimaliai, minimalus atlyginimai. Jie Tokie, tokios nuostatos, pavyzdžiui, jeigu paimsime transporto bendrovės, kad viena bendrovė, viena valstybė narė, vienos valstybės narės įmonė turi laikytis kitos valstybės narės nuostatų tai turime 28 sistemas e, iš principo. Pirmininkė, vėluojame, turime dar penkis e, norinčius kalbėti, prašom, ponė Šaldemosi. Jeg byder også øh, den her nye strategi øh, for det. Ši nauja strategija gali būti vertinama tik tai teigiamai vidaus rinkai bendrai rinkai, joje yra labai daug elementų, nenoriu jų kartoti, kolegos juos jau išvardijo, tačiau aš e, noriu pritarti ir palaikyti ponę Komi, nes manau, jog yra labai svarbu sukurti atitinkamus prielaidas veikti bendrai rinkai, o tai reiškia, mums reikia nustatyti taisyklės ir būtina tas taisyklės įgyvendinti, jų laikytis. Tai reiškia, kad rinkos partneriai dar taisyklių neturi, nes jos nėra patvirtintos, tačiau jų reikia, reikia tų įstatymų, kad bendroja rinka galėtų veikti. Pranešėja taip pat apie tai kalbėjo, minėdama, kad dabar reikia tas priemonės e, jau parengti ir pradėti tinkamai jomis naudoti, nepamir, naudotis ir nepamirštant ir kontrolės. Ja, konsari. Ja, kiitoksia eh, raportööri. Tämä on erittäin... Pone Konsarė, ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai. Ši strategija yra labai svarbi. Sukurs e, kurs e, ekonomikos augimą ir darbo vietas, jeigu šie pasiūlymai bus taikomi praktikoje. Tačiau man neaišku, kaip PVM reglamentas, pavyzdžiui, pasikeis. Kada jis pasikeis? Nes labai svarbu reformuoti šią sritį. Pranešėja minėjo šios bendros rinkos naujovę, kuriant dalymosi ekonomiką bendradarbiavimo ekonomika. E, yra daug naujų e, terminų. Suomijoje naudojamas terminas jobbing economy, tai yra darbo vietų ekonomika. Na kaip sakė pranešėja, reikia galvoti apie darbo vietų kūrimą ne tik e, mūsų plėčiams, bet ir pavyzdžiui, migrantams. Tačiau kaip ši e, Uber ekonomika, kaip jį yra reglamentuojama, per daug reglamentavimo e, ekonomika žlugdo, per mažai reglamentavimo sukuria laukinius vakarus, laukinių vakarų ekonomiką. Taigi, kur rasti tą balansą? Manau, kad e, mes čia žengėme pirmosius žingsnius ieškodami to balanso, tačiau tai yra būtina augimui. Dėkojame komisijai už pasiūlytą strategiją, tačiau dabar svarbiausia, kad tie pasiūlymai būtų įgyvendinti ateityje. Ačiū. Nikola Dantė. Ačiū. Pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai taip pat, nes šiandien dar turime daug reikalų aptarti. Šis, manau, kad šis pranešimas yra labai geras, tačiau jame yra tiek pozityvių, tiek neigiamų aspektų. Manau, kad turime būti ambicingi, aptardami mūsų siekius ir manau, kad turime kartelę kelti aukščiau, kalbėdami apie mūsų sprendimų turinį. Todėl manau, kad kolegos šešelniai pranešėjai ir mūsų pranešėja e, dirbs vertingą darbą, jeigu jau mes turime jiems padėti, kad galėtume pasiūlyti, patobulinti pa, pa, komisijos pasiūlymus. Kalbant apie prekių gamybą, reikia pažaboti vidaus rinką, kad ji galėtų kad galėtume paskatinti vidaus rinką. Yra daug aukštos kokybės produktų, vidaus rinkoje aukštos kokybės paslaugų. Europoje prekiaujama dažnai prekėmis ir paslaugomis, kurios aišku, pagaminamos Europoje, tačiau, aišku, perkeliam ir importinėmis prekėmis, e, taip, bet tai yra jau tarptautinės rinkos problemos, o kalbant apie daus rinką, tai reikia e, nepamiršti, kad tam tikri duomenės kelia nerimą. Yra daug e, intelektinės nusavybės apribojimų, o tai kelia nerima, turint galvoje ypač, e, kad yra daug padirbtų produktų, kurie tikrai kenkia mūsų vidaus rinkai. Turime užtikrinti, kad e, rinkos stebėsena ir produktų saugumo reikalavimai būtų tinkami. Manau, kad esame nepakankamai ambicingi pagal komisijos pasiūlymą. Parlamentas yra aiškiai pasisakęs prieš keletą mėnesių dėl geografinių nuorodų ne žemės ūkio produktams. 600 balsų balsavo už rezoliuciją. Šimtai parlamentarų. Ir komisijos pareikalauta parengti naujas poveikio studijas, tačiau to nepakanka. Taigi nemažai įdomių dalykų pasakyti apie profesion, profesionalus mums reikia dėmesio skirti šiais ryčiais, reikia dėmesio skirti ir dalymosi ekonomikai. Ateityje kalbėsime apie tai ir balsuosime dėl skaitminės rinkos. Ir ten kalbama taip pat ir apie dalymosi ar bendrąją ekonomiką. Tie dalykai yra vertingi. Ir aš manau, Turime būti sutelkti, elgtis ryštingai, nes turime užtikrinti, kad nebūtų per daug reglamentų ir kad nebūtų jų per mažai, kad nebūtų iškraipama konkurencija rinkoje. Yra įmonių ir individų, kurie užsim, dirba vienoje srityje, pavyzdžiui, jeigu per daug reglamentuosime įvairias sritis, tai mes su, sužlugdysime konkurenciją. Todėl turime elgtis atsargiai. E, kai dėl paslaugų, tai e, čia reikia nuveikti labai daug, nes e, tarp seminarių yra labai daug skirtumų. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, kas man vyko mano šalyje Buvo skelbiamas konkursas dešimčiai metų užtikrinti transporto paslaugas ir Prancūzijos bendrovė minėjo e, konkursą, nepaisant vietos bendrovių pasiūlymų. Įmonė teikia paslaugas Paryžiuje, e, Paryžiaus metropolijoje. Ir jai suteiktas 35 metų kontraktas. be jokių viešųjų pirkimų e, reikalavimų. Manau, kad nelabai gerai tokia sistema veikia. Taigi tokias problemas reikia spręsti ateityje taip pat. Uh, Lucy Anderson first and then numbers. Liusi Anderson, labai džiaugiuosi, kad galime apie tai pakalbėti, kad dirbame šios rytyje. Džiaugiuosi pranešėjus kitų darbų. Tikrai tiesa, bendroji rinka yra vienas iš didžiausių mūsų pasiekimų. Tačiau tai nėra savaiminis tikslas. Mes turime pasižiūrėti, kas buvo prieš 15 metų e, pirmosius Lisabono strategijos tikslus. Mes siekėme e, sukurti konkurencingiausią ekonomiką pasaulyje pagrįsta žiniomis, taip pat užtikrinti desnę socialinę sąglaudą augimą, darbo vietų kūrimą. E, kai kurie pasiūlymai e, yra labai naudingi, pavyzdžiui, e, darbo teisių apsauga visoje bendroje rinkoje. Geros valdysenos ir vienodų sąlygų vardan tai turi būti daroma ir nepamiršti reikia smulkaus verslo E, bendroji rinka turi būti teisingesnė ir apie tai reikia kalbėti atinkamuose dokumentuose. Taip pat turime būti e, realistai. E, daug kas yra susijęs su finansų krize, daug problemų. Ir valstybės narės taip pat yra kaltos dėl to, kad nepakankamai gerai reglamentuoja tam tikrus dalykus ir tai buvo praeitie. Dėl to ir iš dalies kilo uh, E, finansų krizė. Žinome, kad 25 milijonai e, žmonių ES neturi darbo, mes nesugebėsime įgyvendinti tikriausiai strategijos Europa 2020 tikslų, ne padėsime 20 milijonų žmonių išbėsti iš skurdo. Mes turime kalbėti apie geresnės darbo vietas, apie geresnės sąlygas, bet nepamirškime gero kolektyvinių sutarčių proceso. Uh, kuris e, taip pat turėtų prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir e, augimo. Ir e, manau, kad mes visi turime bendrus tikslus. Pans Vanistelroj, aš noriu išskirti vieną dalyką iš šios dienos diskusijos, tai yra būtinybė užtikrinti pusiausvyrą tarp teisėkuros veiklos ir mūsų įmonių ambicijų, ypač jaunų verslininkų, kurie siūlo daug įvairių iniciatyvų, ypač mm, naujosios ekonomikos sektorių, kurie susiję su paslaugų tiekimu, o ne su stambiamis įmonėmis. Ir mes puikiai matome, kad naujovės bando dėkti tūkstančiai jaunų žmonių. Nu, todėl manau, kad paketas e, teisės aktų susijęs su startuolių iniciatyvomis tą taip pat parodo. Mes lankėmės e, Londone, fintech įmonėje, kitur visoje Europoje. Tos įmonės e, apskritai yra tarptautinės jau savo esme kal, tiek pradedant e, nuo jų veiklos masto, tiek baigiant kalba, kuria e, jie bendrauja tarpusavėje įmonės viduje. Mes turime galvoti apie Europos startuolių iniciatyvas, siekiant palengventi būtent jiems e, veiklos sąlygas bendroje rinkoje. Mes puikiai matome, kad dabar Jeigu Europoje kūrėsi kokie nors startuoliai, tai jie pradėjo savo veiklą Europoje, po to e, išvyksta į Junktinės valstijas, į e, Silicio slėnį ir tai yra visose sritise, visose šalise, tiksliau, Niderlandose, Vokietijoje ir kitur, tos įmonės persikėlė JAP, mes tikimės, kad jos kada nors sugrįž, tačiau tai yra tik tai tuščia svajonė. Ir mes turime aiškiai suvokti, kad po 20-30 metų mūsų pramonė iš esmės pasikeis ir, <clears throat> ir aš manau, kad mes e, turėtume todėl taip pat atitinkamai persiorientuoti ir atsižvelgti ne tik į tą struktūrą, kuri dabar egzistuoja didžiuose miestuose ir kuri yra palanki verslui vystyti, tačiau taip pat galvoti ir apie tokias šalis kaip Rumunija, kuria, ar kitas, kuriuose būtina sudaryti sąlygas jaunimui pradėti e, verslą, kad jie neišvyktų į tik tai pačius žinomiausius pasaulio startuolių ir verslo kūrimo centrus, o kad vystytų savo veiklą taip pat ir visose Europos regionuose. Jens Nilsen. Ačiū. Pradžioje neketinau kalbėti, bet išgirdau tam tikrų pastebėjimų ir pagalvojau, kad ir aš pasisakysiu. Manau, kad bendroji rinka negali egzistuoti be taisyklių. Mes turime užtikrinti geras, deramas, deramas taisyklės, nes laisva uh, rinka be taisyklių bus uh, chaosas. Jūs minėjote transportą. Suprantu, kad transporto sektoriai yra socialinio dempingo apraiškų. Uh, E, kalbu apie vežėjus, profsąjungas, visi esame e, girdėję daugybę kartų tuos dalykus, bet reikia pirmiausiai gyvendinti egzistuojančias taisyklės, nebereikia papildomų teisės aktų, reikia išsiaiškinti, kas yra ir gyvendinti. Reikia taikyti tas taisyklės, kurio, kurios yra. Dažnai yra ir, pavyzdžiui, Lietuvoje e, įmonių, kurios veikia tarsi pašto dėžutės, bet jų buveinės yra, kad ir Lietuvoje. Mes turime e, viską deramai žiūrėti, reikia užtikrinti gerą pusiausvyrą. Tai reikia geresnių taisyklių, kurias būtų galima e, taikyti ir kontroliuoti jų taikymą vartotojų apsauga, e, visos taisyk, tos taisyklės turi būti vienodos visiems. Ar, pavyzdžiui, jeigu pirktum parduotuvę ar internetu, turėtum turėti galimybę naudotis, e, vadovautis tomis e, pačiamis taisyklėmis. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie tų argumentų už ir prieš. Uh, E, strategijoje numatytos teisėkos ir neteisėkros priemonės. Būtų gerai, man atrodo, pakomentuoti neteisėkros sritis, kad būtų galima mm, sustiprinti šį aspektą. Pavyzdžiui, 4.1. Kalbam apie informaciją e, ir reikalavimų laikymas, užtikrimo taisyklės. Buvo minėti kontaktiniai punktai komisijos. Manau, kad galime pripažinti aptarti komisijai. Komisija taip pat kalba apie kitus lygmenis informacijos. Įdomu, ką tai reiškia. 4.2 notifikavimas. Daugiau šalių turi teikti informaciją dėl paslaugų srityje kylančių problemų. Mums reikia taip pat daugiau informacijos apie tai, nes tai gali e, padėti dėl. Uh, paslaugų paso. Džiulė Rėda labai gerai kalbėjo apie paskirties šalis. E, reikia e, galvoti, kad tai e, padės geriau suvokti paslaugas egzistuojančias. Aš nežinau, kaip su profesinė kortelė tai dėrės. Ir kaip viskas veiks savo ir primančioje šalyje. Uh, ypač galvojant apie darbuotojų e, e, komandiravimą 3.1 standartizavimas. Mes e, galbūt turime pagalvoti apie atskirą kažkokį darbą šioje srityje ir ką mes, pažiūrėjau, turime galvoje, kai kalbame apie standartų modernizavimą, paslaugų standartai, tai yra paklaus tiesa, pirmiausiai pagrysti e, standartai, mes turime vartotojų svarbą akcentuoti, priturėme tam, ką pasakė Ana Marija dėl rinkos priežiūros, mes turime užtikrinti geresnę priežiūrą rinkos, stebėseną, e, kaip daugelis komiteto narių supranta, tai yra labai svarbus klausimas, aš taip pat pritariu tam ir turime užtikrinti tuo pačiu veiksmingą rinkos stebėsenos sistemą. 3.2 viešiai pirkimai. Kalbama apie pažangiosios praktikos keitimusi. Taip pat galbūt reikia kalbėti apie e, prikomercinius e, viešuosius pirkimus. E, praeitą kadenciją šis komitetas dirbo šioje srityje. Man atrodo, kad mes galime paskatinti tokį dalyką dėl patentų. Reikėtų labiau galbūt pasigilinti, tačiau pasakysiu, jog yra problemų smulkioms e, įmonėms naudotis patentais. Reikia užtikrinti diskriminavimo principą, dažnai jo nesilaikoma ir e, informacijos technologijų sektorija smulkios bendrovės patiria daug problemų. Galbūt e, būtų galima sužinoti, kaip bus su tuo, kas bus padaryta peržiūros procedūros metu. Dėkoju pranešėjai už jos e, pasis, už jos pasiūlymus dabar e, komisijos atstovai. Kaminskis, ponas Kaminskis. Labai ačiū, ačiū pranešėjai, kad pristatė savo požiūrį, ačiū už tokius e, turiningus pasisakymus. Mums labai įdomu klausytis jūsų nuomonės. Mūsų strategija e, pirmiausia susijusi su trimis dalykais - vartotojai, inovacijos rezultatai. Bet tai buvo padaryta dėl to, kad mes nemanome, kažką reikia pagražinti bet tie elementai yra esminės svarbos ir iš jūsų pasisakymų tai matosi. Mes norime, kad vartotojai pasitikėtų bendrąją rinką ir e, norėtume, kad jie galėtų pasinaudoti sutartyje numatytomis laisvėmis. Ir tai susijęs su tokiais dalykais, kai, kuriuos jūs minėjote, pavyzdžiui, sažiningumu, teisingumu. Ką tai reiškia? E, tai reiškia, kad skirtingų kainų neturi uh, būti, ar e, prieiga nevienoda priklausomai nuo to, kur e, vartotojas gyvena. E, paslaugų teikimas dalymosi ekonomikoje mes norime sudaryti vienodas sąlygas tos rinkos veikiems kaip ir įprastos rinkos veikiems dėl teisingumo konkurencingumo produktų rinkose, kai kas gali laikytis reikalavimų, kai kas ne, ir e, iš tikrųjų reikia užtikrinti vienodas sąlygas, vienodą reikalavimų laikymasi. Dar buvo paminėta MVI prieiga prie intelektinės nuosavybės elementų ir kaip galima apsaugoti intelektinę nuosavybę bendroje rinkoje. E, teisingumo e, aspektas labai svarbus strategijoje Toliau inovacijos, pirmiausiai startuoliai, taip pat tie, kurie plečia savo e, veiklą toms įmonėms. E, reikia skatinti įmonės plėstis veikti kitose šalyse, tai svarbu bendrojo rinkoje ir mokesčiai PVM 2016 m. kovo mėno yra e, plano įgyvenimo data. Mes turime uh, įvairių e, galimybių e, startuoliams, kosme finansavimas, e, kitos galimybės finansavimo. Trečia strategijos dalis svarbi yra rezultatai. Bus pasiūlyti nauji teisės aktai, jeigu dabartinių nepakaks įgyvendinti principams. Taip pat Mes turime pasimokyti iš e, prekių, prekybos prekėmis ryties ir perkelti į e, paslaugas, nes matome, kad taip pat e, prekės ir paslaugos dažnai tampa susijusios ir mes norime akcentuoti paslaugų aspektą ir perkelti iš prekių į paslaugų sritį daug principų. Uh, dalymas ekonomika, tai labai svarbu, kai kas sąlyga, tai yra vietos, su vietos lygmenių susiję dalykai, bet e, taip visiškai nėra, nes e, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime, kaip e, veikia Uber, kaip yra naudojamos prietaikos ir tai išsikelia iš vietos e, lygmens. Mes turime e, pasižiūrėti į grinai poveikį užimtumui. Už užimtumas gali padidėti, taip pat e, sumažėti, taip pat į tipus užimtumo reikia žiūrėti e, savarankiškai dirbantys asmenys, tradicinės, e, tradicinės darbo vietos, reikia užtikrinti įsipareigojimus, prievolės, kitus elementus ir paskui įvertinti, kokio reglamentavimo reikia. Mes žiūrėsime į visą sektorių dėl e, regma, e, perteklinio reglamentavimo ir mes turime pirmiausiai galvoti, kiek yra tarpusavio pripažinimo, kuo e, daugiau jo bus, tuo pasitikėjimo daugiau bus ir harmonizavimo atsiras daugiau. Jeigu mes būtume užtikrinę tarpusavio pripažinimą, tai mažiau reikėtų techninių įvairių elementų. Taigi daugiau e, tarpusavio pripažinimo ir mažiau techninių išsamių taisyklių. Dėl paso mes pasitikime ir tikimės jūsų paramos dėl to, kaip deramai suformuoti apriepti tokio paslaugų paso. Mes siekiame supaprastinti taisyklės, liberalizuoti. E, tam tikrus elementus e, paslaugos ir statyba, mūsų pirmieji tikslai. Galvojame apie e, dereguliavimą, liberalizavimą ar bent tam tikrus suderinimus. Ir taip pat tai su profesinė kortelė bus siejama. Ir dar noriu pasakyti, kad mes neperžiūrėsime paslaugų direktyvos, nes nei vienai iniciatyvai, kur išdėstyta strategijoje, nereikia peržiūrėti paslaugų direktyvos. Dar keletą žodžių. Padėkoti visiems kolegoms už tą konstruktyvų keitimąsi nuomonėmis. Noriu padėkoti už man parodytą paramą. Manau, kad parlamentas ir ypač mūsų komitetas turi imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų gyvendinti pradėti darbai. Jeigu matote, kad kai kurie pasiūlymai yra per daug švelnus, tai reikėtų juos sugriežtinti sukonkretinti ir svarbu, kad e, mūsų pasiūlymai yra ne populistiniai, o populiarūs ir juos tikrai galima įgyvendinti. Manau, kad būtina įtraukti į vykstančias diskusijas taip pat vartotojus, įsiklausyti jų nuomonės per įvairius klausimus e, tam, kad e, tas ciklas, e, tas ratas apsisuktų, ciklas užsibaigtų. Taip pat aš manau, kad e, bent jau mano požiūriu, visi šie pasiūlymai neturėtų didinti biurokratijos naštos, visi turi vadovautis vienomis taisyklėmis ir sugebėti geriau konkuruoti. Ir visi šie elementai e, kartu sudėjus leis mums tikėti sėkmės. Dar kartą visiems ačiū ir džiaugiuosi iš anksto būsimų bendradarbiavimų. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tik noriu Jums priminti, kad pakeitimų teikimo terminas, tiksliau svarstymas projekto sausio 20 pakeitimo teikimo terminas 25 vasario, viešasis klausimas e, vasario 22-23 dienomis vyks. Dabar pereikime prie teisėkuros e, peržiūros ir kontrolės. Šį rytą svarstysime tris skirtingus klausimus. Pirmasis yra komisijos ataskaita dėl to, kaip ji naudojasi įgaliojimais e, taikyti deleguotus teisės aktus, gyvenant e, statybų e, reglamento nuostatus. Po to svarstysime klausimus susijusius su bendraja rinka. Steiksiu žodį dabar komisijos atstovui ir atstovui Rafaeliui tam, kad jį mums papasakotų apie statybų pramonėje naudojamų gaminių reglamento nuostatas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu šiandien man pristatyti komisijos ataskaitą dėl deleguoto teisės aktų naudojimų statybos e, produktų reglamento nuostatas įgyvendinant. Mes vadovės mums suteik, piktomis galiomis pagal nustatytas ribas dėl trijų priežasčių. Šiandien e, <clears throat> yra gyvenami deleguoti teisės aktai pagal ARIS programą 16 reglamento straipsnis ir e, čia atsižvelgiamai suinteresuotų subjektų individualius poreikius, nepažeidžiant proporcionalumo subsidarumo principo. Antra, rengdami deleguotus aktus. Mes komisijoje dirbame visiškai skaidriai, konsultuojame su nacionaliniais e, ekspertais, e, svarbiausiais suinteresuotais subjektais, e, Europos parlamento ir jūsų komitetu, kuriam suteikiama reguliariai informacija apie savo veiklą ir kviečiame dalyvauti mūsų diskusijose. Trečias pastebėjimas per atitinkamą pastabų gavimo laikotarpį, kuris nustatytas, negavome jokių pastabų nei iš tarybos, nei iš parlamento, tačiau tai nereiškia, kad e, niekam nerūpi kitose teisėkros institucijose deleguotai aktai, kuriuos mes rengiame. Mes reguliariai gauname klausimus, e, paklausimus suteikti papildomos informacijos dėl deleguotų aktų techninių aspektų. Komisija, žinoma, pasirengusi tęsti šį dialogą atsižvelgdama į poreikius ir imtis visų reikiamų priemonių ir veiksmų šioje srityje. Galiausiai ataskaitoje patvirtinama, kad mums prireiks praplėsti deleguotojų įgaliojimų apriepti. Mums reiks šių įgaliojimų ir galių ateityje tam, kad neatsiliktume nuo statybų pramonės poreikių ir e, techninių pokyčių, kurie vyksta greitai. Šio reglamento įgyvendinimas e, parodo, kad galima pagal 60 straipsnio nuostatas pasitelkti e, skirtingas priemonės atsižvelgiant į statybos pramonės produktų techninę raidą. Deleguotais aktais pirmiausiais siekiama pašalinti galimus apribojimus šiame sektoriuje bei palengvinti administracinę naštą statybų pramonį. Šiuo pagrindu po pirmųjų penkerių gyvendinimo metų komisija mano, kad deda visas reikiamas, kad būtina ateitie taip pat šias galės išlaikyti. Noriu, naudodamas į progą, patvirtinti, kad komisija rengia ataskaitą apie statybų pramonės produktų reglamento gyvendinimą. Jis šitą skaitą bus parengta iki 16 metų balandžio ir mes užtikrinsime E, kad šis teisės tekst, teisinis dokumentas, kuris labai svarbus bendrai rinkai, e, derinant veiksmus su kitomis teisėkos institucijomis, būtų tinkamai įgyvendintas. Ačiū uždėmesi. Labai gaila, bet e, statybos pramonės produktų pranešėjas nedalyvauja posėdėje, kas nors jo vardu norėtų kalbėti, ne? Uh, uh, Man atrodo, kad e, parlamento nariai yra uždavę klausimų dėl dėl saugumo, saugos dalykų statybose. Aš sakyčiau, kad tai yra atskiros problemos. Aišku, mes dirbame šioje srityje, tačiau tai nėra šios diskusijos dalis. Okay. So it's not part of this Tačiau prie šio klausimo grįžime, kalbant apie kitus deleguotusius aktus, ar ne? Taip, taip gali pasita pasitaikyti. Um, the next issue is on registration. Toliau motorinių transporto priemonių registravimas. And I understand, is it Johanna?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 suprantu, Barbara turėtų mums papasakoti, kokia yra situacija registruojant motorinės transporto priemonės. Ačiū, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Kaip žinote, komisija rimtai vertina šį pasiūlymą, labai nes jo tikslas yra panaikinti kliūtis, su kuriamis susiduria piliečiai norėdami naudoti transporto priemonę registruotą kitoje valstybėje narėje. Šios kliūtis yra viena, vienas iš dvidešimties kliūčių vidaus rinkoje. Komisija pasiūlė savo pasiūlymą e, jau senokai, vyksta dėrybos, o svarbiausias neišspręstas klausimas, ypač tarybos darbo grupėje, yra registracijos vieta. Tai žymusis trečiasis straipsnis. Pasiekta pozityvi pažanga, nes bent jau per, per praėjusi tarybos darbo grupės posėdį tapo aišku, kad dabar visos šalis įsitikinusios, kad trečiasis straipsnis turėtų išlikti. Tačiau vyksta vis dar diskusijos dėl to straipsnio formuluočių. Aptariamas kompromisas, pagal kurį svarbiausias kriterijus turėtų būti registracijos pažymėjimo turėtojo gyvenamoji vieta. Tai būtų svarbiausias kriterijus pareigai perkelti registraciją, tačiau tapo akivaizdu, kad turi būti numatytas ir tam tikras lankstumas. Ir reikalingi išlygos kriterijai. Toks kriterijus būtų pagrystas e, automobilio naudojimo vietos e, kriterijus ir tai yra minima ir parlamento pranešime. Na, kol kas diskutuojame dėl formuluotės, kurie būtų primtina visoms valstybėms narėms, ypač toms, kurios kelia gyvendinimo problematiką. Komisija, mes esame pasirengę e, pasiekti platų kompromisą. Aišku, jis turi atitikti ES teisę ir e, teisingumo teismo praktiką ir kad jis būtų lengvai gyvendinamas valstybės narėse. Tačiau, kaip sakiau, diskusijos yra pakankamai konstruktyvios. Kitos darbo grupės posėdis turėtų vykti sausio mėnesį. Ir manau, kad tai atvers kelią korepero diskusijoms ir tuomet bus galima pradėti darybą su parlamentu. Ačiū. Thank you, Dita. Ačiū, Dita. Dita Haransova yra mūsų pranešėja ir norite užduoti klausimų? Ačiū pirminkė. Čia nėra nauja problema. Ji jau identifikuota prieš daugelį metų ir minima kaip vienas svarbiausių netarifinių kliučių mūsų piliečiams. Džiaugiuosi, kad komisija e, pateikė informaciją apie tarybos diskusijas. Turiu pasakyti, kad komisija daug dirba rengiant šį dokumentą jau nuo 2012 metų, kai tas reglamentas buvo pasiūlytas. Džiaugiuosi, kad komisija e, dirba, bet dabar mums čia reikėtų būtent šioje salėje tarybos atstovo. Aš sutinku, kad yra tam tikra pažanga iš tarybos pusės, tačiau, manau, galima būtų darbuotis ir greičiau negu kol kas. Nemanau, kad skirtumai nuomonių yra tokie dideli, kad nebūtų galima rasti uh, susidarimo tarp teisės akto rengėjų. Ir nors parlamentas ir komisija yra pasirengę spręsti problemą, kuri rūpi piliečiams, atrodo, kad taryba nenori daryti to paties. Taigi, remiantis mūsų e, sustikimuose pademonstruota gera valia iš pirinkaučiančios Olandijos pusės, e, tikėsime, kad kitais metais ši problema bus mūsų piliečiams išspręsta. Ačiū. Marija. Ačiū. Pirminkė, atsiprašau, kad vėluoju, nes turėjau dalyvauti kitoje diskusijoje. Dabar e, šią temą. Žinau, kad Europos parlamento nariai 14 metais dar balandžio mėnesį parašė yra laišką Nežinau, ar buvo e, laiškas atsakytas iš komisijos pusės. Taip, komisija sako, tai yra progreso, tačiau yra pažanga, tačiau žmogaus teisų teismas tuo pat metu yra konstatavęs, kad Belgijoje ir kitose šalise teisės aktai šioje srityje taikomi labai skirtingai. Kas vyksta? Ar žmogus atvykęs į Belgiją iš karto turi registruoti savo automobilį, nes kitaip jau automobilis gali būti e, konfiskuotas? Ar taip turi veikti vidaus rinka? Taigi čia kalbam apie labai didelę e, kliūtį. Tikiuosi, kad komisija pateiks atsakymą dėl šių problemų. Thank you. So I, I svarstome, čia aš taip pat norėčiau, kad būtų pasiekta pažanga svartant šį dokumentą, ypač e, dėl klausimo, kurį, apie kurią problematiką, apie kurią girdėjau ne kartą, pavyzdžiui, išsinomojus automobilį ir važiuojant į kitą šalį, tai yra labai brangu palyginti, pavyzdžiui, su Junktinėmis valstijomis. Jeigu įmonėms būtų lengviau registruotis, tai jos galėtų perkelti savo automobilius į šiltesnius kraštus vasarą, šaltesnius žiemą ir atvirkščiai. Ir taip kainuotų mažiau ir piliečiams tuomet nuoma. Taip pat yra ir saugos problemų. Pavyzdžiui, tas tie incidentai Paryžiuje buvo susijęs su nuomotu automobiliu išnuomotu Belgijoje ir mm, vairuotojų Prancūzijoje. Ir nors mes norime, kad e, būtų galima lengviau išnuomoti automobilius, turime užtikrinti, kad informacija, kas važiuoja automobilį, ar tai būtų privatus vairuotojas, ar jis važiuoja e, nuomoto automobilių, tokia informacija turi būti prieinama ir saugumo tarnyboms ar tas automobilis važiuotų vienoje šalyje, ar, ar važiuoja keliose šalyse. Toks būtų mūsų komentaras. Taigi, prieš patvirtinant šį dokumentą reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindėti ir saugumo e, reikalavimai. Aš žinau, kad sistemos teoriškai veikia, tačiau ar praktikoje jos veikia? Ar komisija nori pakomentuoti šios klausimus? Ačiū, pirmininkė. Aišku, mes ne, nepamirštame šių tikslų. Teisinis aiškumas piliečiams, aišku, būt palengvintų gyvenimą ir piliečiams ir profesionalams, tačiau reikia taip pat užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų lengvai gyvendinami ir nepakirstų valstybių narių galimybių taikyti eismo taisyklės. Galbūt e, viena iš priežasčių ir yra, kad mes siekame parengti teisės aktą, kuris būtų primtinas visiems ir be jokių spragų. Tačiau, aišku, mes turime užtikrinti, kad šie tikslai nebūtų pamiršti. Thank you. There's a significant difference in my view between having an uh, Man atrodo, kai yra dirb, dir, skirtumas tarp to, kad turimas kažkoks tikslas ir patikinti mus, kad kažkas jau buvo pasiekta. Kitas tikriausiai dabar darbo tvarkės klausimas turėtų būti svarstomas. So thank you again to Kirsten. Dėkoju dar kartą Kerstin Jornai, kuri atstovauja Komisijos bendrosios rinkos reglamentavimo generaliniam direktoratui. Tai yra augimo generalinio direktorato e, padalinys ir jūs mums dabar e, pristatysite, kokia yra padėtis. Tai yra tolesnę diskusiją. Mes jau su komisija keitėmis nuomonėmis šiuo klausimu apie pažeidimo atvejus. Mm. E, spalio mėnesį apie tai kalbėjome ir norėjome išsiaiškinti, kur dažnai pasitaiko pažeidimų, kokie yra tie mm, pažeidimai ir ko galima pasimokyti, nagrinėjant bylas pažeidimų ir e, ši diskusija turėtų būti vertinama kaip platesnė disku, dalis platesnės diskusijos apie bendrosios rinkos strategiją, kaip kad šiandien ir ryte kalbėjome. Kolegų nėra daug, jie turėjo išeiti į kitus komitetus, nes ten vyksta e, balsavimas, bet galima pasiklausyti, bus įrašų vėliau ir mes taip pat jūsų uh, Skaidrės perduosime visiems nariams, pakaitiniams nariams, išsintinėsime elektroniniu paštu. Aš e, galvodama apie paaiškim procedūras, visuomet galvoju, ką mes galime padaryti, kad išspręstume problemas. O dabar iš karto ir suteiksiu žodį Kerstin Jornai, kad jie pristatytų mums šį klausimą. Uh, Dėkui, pirmininkė. Kai praeitą kartą lankiausi pas jūs, dar nebuvo paskelbta bendrosios rinkos strategija, ji dabar jau patvirtinta, paskelbta, kad ji galėtų būti gyvendinta, reikia taisyklės e, deramai įgyvendinti. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų bendrosios rinkos strategijoje. Jeigu viskas e, veiks, tai parodysiu jums skaidrės e, matote čia e, įvykdymo reikalavimų ciklą parodytą. Bandau tiksliau parodyti. Tai. Dar reikėtų pritemdyti šviesas, kad geriau matytųsi. Ir matote dabar šią skaidrę.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 prašau e, prigesinti dar kartą šviesas. Žinau, kad e, turbūt nematysite mūsų ekranuose, mūsų šypsenų gražių. Ar aš e, galėčiau pradėti kalbėti, aš jums pristatysiu tą ciklą. Taigi matote dabar taisyklės gyvavimo laikotarpį. Prasideda viskas nuo komisijos pasiūlymo, paskui patvirtinimo teisėkuros atstovų. Tada jau ir prasideda problemos, nes ministrai grįžta namo ir pamiršta apie tas taisyklės, e, pamiršta dėl ko yra susitarę Pirmasis klausimas, kaip užtikrinti, kad ES direktyvos atsidurtų teisinė valstybių narių. Valstybės narės e, geriau jau pradėjo dirbti ir nebe taip ilgai užtrunka, kol jos perkelia direktyvų reikalavimus. Tačiau kitas dar dalykas yra kokybė teisės aktų. Mes nustatėme, kad ne viskas dažnai būna įtraukiama. Ir E, kartais e, dar papildomų reikalavimų valstybė narė e, įveda prie tų direktyvose numatytų reikalavimų. Mes gauname labai daug dokumentų, bet kiekis jų toks, kad visko uh, sužiūrėti neįmanoma. Ir mes strategijos siūlome uh, duomenų analitikus uh, naud, naudoti. Ir mes dabar rengėme tokią duomenų analizės priemonę, kuri per savaitę ir panašiai leistų pasižiūrėti, ar įgyvendimo e, teisės aktai, kuriuos mums atsiunčia valstybės narės, turi trūkumų. Taip pat mes e, numatę esame įvertinti, ar nėra kažkokių nereikalingų perteklinių reikalavimų kuriuos patvirtina valstybės narės. Ir mes labai greitai pamatysime, kokie teisės aktai valstybės nese priimti, ar jų ne per daug, reikalavimai ne per griežti ir tada nebereikės laukti, kol jau kažkoks veikėjas susidurs su problemomis, taikydamas tas taisyklės. Kai patenka teisės aktai į nacionalinį teisyną, tai jie jau uh, taikomi piliečių bendrovų privačių operatorių ir taip pat e, viešosios institucijos e, taiko tas taisyklės. Mes matome, trūkumų abiejose pusėse. Bendrovės ir piliečiai dažnai sako, kad nežinojo, jog tam tikros teisės egzistuoja, nežino, kad galima buvo pasinaudoti kažkokiamis galimybėmis, nes nacionaliniuose teisės aktos apie tai nekalbama. Nėra pakankamai informacijos. Buvo kalbama šiandien ryte girdite apie naujas paslaugas e, pradedančias veikti įmonės, bet jos nežino, kaip susirasti teisės aktus, kurie galiotų jų veiklai. Taip pat valstybių narių institucijos turi užtikrinti, kad e, taisyklės bus taikomas rinkos stebėsenos e, reikia, bet e, valstybės narės tokių struktūrų ar tarnybų nelabai linkusios kurti. Ir jeigu jos veikia, tai jos neturi m, mm, pakankamai e, informacijos, priemonių tai yra. E, ir nėra informacijos, pavyzdžiui, apie tai, e, kad atsiranda kažkokioje šalyje netinkantis reikalavimų produktas ir kad jis būtų pašalintas iš rinkos visose šalyse. Taip pat ne visos vienodai taisyklės pripažįstamos visose šalyse. E, bendrosios rinkos strategija skirta pagerinti stebėsenai rinkos reikia užtikrinti, kad atitinkamos e, struktūros e, valstybinės bus, e, turės kontaktus ir galės veiksmingiau pašalinti netitinkančius reikalavimų produktus iš rinkos. Kol kas tokių dalykų nėra dažnai ir tai kelia problemų informacija operatoriams veikėjams dažnai jie nežino apie egzistuojančias galimybės ir mes sieksime užtikrinti skaidrumą didesnį pristatant teisės ar teisės aktus, e, kurių reikia laikytis. Jeigu galime paminėti skaitmeninį portalą, vieną, kur įmonės galės rasti visą reikiamą informaciją, bet taip pat ir pagalbą kad galėtų e, geriau suprasti, kokios taisyklės galios ir kaip jos bus taikomos. Buvo minėti kontaktiniai punktai, e, numatyti ir produktams tokie punktai, du tinklai turi būti sujungti, kad tą pasiektume. E, Išmanusis įgyvendinimas, tai yra sėkimas ar ne, nėra pažeidimų, matote kitą skaidrę. Jeigu pasižiūrėsime į 500 milijonų vartotojų visose 28 valstybėse narėse, tai mes turime išmaniai taikyti taisyklės ir galvoti, kaip e, svarbiausiųjų įgyvendinimą užtikrinti pirmiausiai. Jūs matote tendencijas. E, Nuo 2008 metų, kai e, prasidėjo bandomasis etapas, bendradarbiavimas su valstybių narių administracijomis, tai mes sumažinome e, e, bylų skaičių. Dabar yra 732 atvejai, dvi bylos dėl pažeidimo ir sumažėjo tas skaičius nuo virš tūkstančio, nuo daugiau negu tūkstančio. Ir mes turime kalbėti apie tai, kaip spręsti problemas. Norime, kad mm, valstybės taptų sprendimo dalimi. Kai kalbame apie išmanų įtaikymą, mes e, pažeidimo procedūras taikome tam, kad veiksmingumą teisės aktų gyvenimo pagerintume. Pavyzdžiui, tai matoma taikant paslaugų direktyvą siekiama pašalinti kliūtis investicijoms. Mes dėl akcininkų ir teisinės e, veikimo formos reikalavimų e, taikant šią direktyvą. Taip pat e, kitas svarbus elementas tarpusavio pripažinimas. Galiausiai viešųjų pirkimų procedūros reikia, kad valstybės narės atsivertų uh, viešiesiems pirkimams. E, toks išmanus e, gyvenimas taisyklių pakeis e, situaciją iš esmės valstybėse narėse. Komisijos narė Bienkovska pasiūlė pradėti pažydimo procedūrą prieš šešias valstybės narės, nes jos nesilaikė negyventino paslaugų direktyvos 15 straipsnio. Pagal šią direktyvą valstybės narės gali uh, E, numatyti teisinę formą akcininkams reikalavimus, e, bet tą galima daryti tik tai tai, e, tada, kai tai yra vienintelis būdas pasiekti tam tikrus tikslus. Taigi priemonės turi būti proporcingos. Valstybės narės dažnai sako, tai yra mūsų teisės aktuose ir tai yra proporcinga. Praeitą birželį buvo patvirtintas atitinkamas priemonių paketas. Kitas dalykas e, - argumentuotos nuomonės. Tai yra etapas, kai vyksta administracinis bendradarbiavimas ir bandoma rasti sprendimą su valstybės narys, bet jau kai, tas, e, kai sprendimo tikrai nepavyko rasti. Ir mes tada pranešame valstybėms narėms, kad jos bus e, paduotos į teismą. 214 atvejų dabar yra tame etape argumentuotų nuomonių pateikimo. Kita skaidrė, matote šalis ir sektorius. E, kitoje skaidrėje buvo sektoriai, dabar šalis matomos. Mes bandome e, dėl, pavyzdžiui, aplinkosaugos išmanės priemonės taikyti. Yra 16 atveju dėl neteisingo oro kokybės direktyvos taikymo. Matote sektorius šioje skaidrėje. Tiems, kurie nemato, <coughs> matote, kad apačioje mokeš, e, aplinka, paskui mokesčiai užimtumas, teis, e, teisingumo vidaus reikalai. Žydra spalva e, rodo, kad bylas jau yra teisme, e, tamsesnė, kad e, argumentuotos nuomonės pateiktos. Paminėsiu tokias sritis kaip atliekų tvarkymas, transportas yra tam tikrų problemų dėl vairuotojų pažymėjimų, taip pat, kaip kad buvo minėta, automobilių registravimas yra 20 bylų prieš valstybės narės dėl automobilių transporto priemonių e, registravimo. Įva dabar etapai skirtingi e, pažeidimų nagrinėjimo, bet tai yra sritis, kur matome, kad yra daug trūkumų. teisingumas. E, piliečių teisių e, neteisingas gyvenimas ir jų šeimų teisės į judumą. Toliau matote šalis šioje skaitrėje, viskas atrodo labai iškalbinga, skirtumai milžiniški tarp valstybių narių. Taip pat matome, kad tarp kai kurių valstybių narių nėra skirtumų. Tiek norėjau pasakyti apie pažeidimus, o vėliau grįšiu prie e, tam tikrų sąsajų, bendro darbo. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų mūsų į vieną svarbę priemonę, kuris skirta geresniam taisyklių gyvendimui. Tai yra notifikavimo procedūra. Valstybės narės turi pranešti mums apie rengiamus techninius teisės aktus prieš juos tvirtinant nacionaliniuose parlamentuose. Trys mėnesiai numatyti, per kuriuos valstybės narės ir komisija e, gali išsakyti savo pastabas. Komisija, pavyzdžiui, gali paprašyti valstybių narių pakeisti projektus, mes tai vadiname tarsi prieškambarių bendrosios rinkos, nes tokiu būdu mes galime išvengti problemų ar kliūčių. Tai yra e, prevencija, o ne gydimas. E, ši direktyva yra parlamento kūdikis, nes ji buvo kodifikuota šiais metais. Norėčiau Jums pasakyti, kaip tai svarbu. Mes e, iš valstybių narių apie 700 e, notifikacijų gauname apie projektus. Ir komisija pateikė apie 70 argumentuotų nuomonių, tai yra tarsi geltonoji kortelė. Valstybės narės perspėjamos dėl galimo bendrijos teisės pažeidimo ir 160 komentarų per metus e, parengėme, prašydami peržiūrėti projektus. Bet ne tik komisija siunčia valstybėms narėms e, pastabas, bet e, vyksta atvirkštinis procesas ir, ir valstybės narės siunčia savo nuomas ir maždaug 70 kortelių pateikiama iš valstybių narių, geltonųjų kortelių, perspėjimų. Maždaug uh, šimtas tūkstančių apsilankimų svetainėje užregistruojama per mėnesį. Tai e, yra labai e, svarbu, nes žinoma, kad jeigu problemos bus e, tame etape pašalintos, tai vėliau nekils problemų. Europos Teisingumo teismas yra pasakęs, kad jeigu valstybė narė nepraneša uh, tais atvejais, kai turi pranešti, e, e, jos negali dėl tam tikro teisės akto kreiptis į teismą. Tai yra labai rimtas sprendimas. Kaip galėtume dirbti kartu, kad pagerintume taisyklių bendrosios rinkos laikymasi? Pirmiausia, reikia laiku perkelti teisės aktus, nes jeigu Briuselė patvirtinami jie ir neperkeliami į valstybių narių teisyną, tai poveikis yra nulinis. Jūs galite mums padėti, e, aiškindami nacionaliniams parlamentams ir jausybėms, kaip svarbu laiku perkelti teisės aktus. Mes jums pateikėme 140 direktyvų, tokį sąrašą pateikėme, kurios uh, E, turėtų būti perkeltos e, per jūsų kadenciją ir jūs e, galėtumėte padėti mums, dirbdami su šalimis, jūs jas gerai pažįstate. Kitas dalykas - reikalavimų vykdymo kultūra. Tai yra viena iš svarbesnių minčių bendrosios rinkos strategijoje. Komisija kas mėnesį skelbia informaciją apie priimtus sprendimus dėl e, pažeidimų. Prismetė e, argumentuotų e, nuomonių atveje 214. Komisija taip pat pateikė visą informaciją ir jūs galėtumėte mums padėti. E, Kaip sakiau, visa informacija skelbiama viešai. Jeigu norite, galime atsiųsti jums nuorodą. Komisija kas mėnesį sprendžia dėl pažeidimų, išskyrus sausio mėnesį, ir sąrašas sudaromas kiekvieną mėnesį. Kitas dalykas - informacija apie įstatymų projektus matome, kad valstybėse narėse tradicijos skiriasi, kai kurios praneša e, labai daug, pateikė daug informacijos, kai kurios ne, jos tik tai pastabas išsako ir mes bandome suprasti, apie kiek nepranešama, kurią dalį nepranešama. Kai kuriuose valstybėse narėse ta procedūra laikoma tarsi uh, vertinama kaip kažkokia mėsmalė. Bet jeigu valstybės narės e, susiduria su problemomis, kai nori eksportuoti, tai pati valstybė narė turi dar projekto etape e, siekti pašalinti kliūtis. Mes pasirengę e, valstybėse narėse renkti seminarus ir aiškinti, kokia svarbi yra notifikavimo procedūra. Ir aš dabar e, baigdama noriu pasakyti, kaip mes komisijai įsivaizduojame galima užtikrinti e, teisės aktų Tiksliau noriu pasakyti, kad komisija mano, kad bendrojosios rinkos strategijoje galima tikrai užtikrinti gerą teisės aktų gyvendinimą. Ačiū už šiandieną pranešimą porą klausimų norėčiau užduoti. Pirmiausiai būtų įdomu, kaip jūs e, šios atskirus atvejus šis, e, su skirstate į atskiras kategorijas, kalbant apie stebėsinos ataskaitą ir gyvendinimo kontrolę. Kaip jūs e, nusprendžiate, ar vieną bylą reikia priskirti, pavyzdžiui, vidaus rinkos, bendrosios rinkos grupėms ar ne, grupiai ar ne kalbant apie tas rytis, kuriuose aukštas um, yra didelis bylų skaičius dėl sutarties sutarčių, sutarties nuostatų nesilaikymo, tai pavyzdžiui, aplinkos saugos rytyje tokių bylų yra nemažai, nes aplinkos teisė piliečių vertinimu yra ypatingai naudinga ir visi e, pritartų, manau, teiginiui, kad e, dėl akivaizdžių priežasčių įgaliojimų didesnių suteikimą šioje srityje ES būtų labai naudingas ir galbūt mūsų komitetas galėtų šiam klausimui skirti daugiau dėmesio. Pagal 223 sutarties straipsnį parlamentas paragino parengti specifinį reglamentą E, pagal kurį būtų galima valstybėms e, padėti tose sritise, e, kuriuose jos patiria daugiausiai problemų dėl keliamų sutarties pažeidimo procedūrų. Labai įdomi pozicija. Jūs esate teisi, sakydama, kad mes turėtume tinkamiau informuoti valstybės narės apie svarbius procesus, kurie vyksta taip pat ir mano šalyje susidurima su ta pačia problema įvairios e, valdžios institucijos e, dėlse iki paskutinės akimirkos įgyvendinti direktyvų atitinkamų nuostatas e, Taigi reikėtų joms suteikti paramą. Be to esama ir kitų priežasčių, dėl kurių yra iškraipomas konkurencingumas, iškraipama konkurencija ir standartų nesilaikom. Kalbant apie viešuosius pirkimus, tai mūsų nuomonė investicijų projekto nereikėtų stabdyti arba jam kliudyti tik tai dėl to, kad kažkas pareiškia kokius nors e, nusiskundimus dėl netinkamos viešųjų pirkimų procedūros organizavimo. Kai dirbau vyriausybėje, pateikiau pasiūlymą pritaikyti sankcijas tiems, kurie apskundžia viešojo pirkimo procedūras, jeigu po to paaiškėjo pagautą skundą, kad jis neturėjo pagrindo. Remdamasi savo patirtimi galiu pasakyti, kad smulkiam verslui neįmanoma dalyvauti viešojo pirkimo viešųjų pirkimų konkursuose e, dėl galiojančios tvarkos, tačiau tai, kad komisija dabar yra pareiškusi, jog šios drausminamosios priemonės turėtų būti taikomos tiems, kurie trukdo viešųjų pirkimų procesams ir procedūrams. Tai mane šiek tiek nustebino. Kalbant apie įvairius ekonominius rodiklius. Tai noriu paklausti, kur slypi priežastis jų atsiradimo ir kaip juos reikia nustatyti. Ačiū. Už tai, kad mums suteikėte tiek informacijos, dėje, jie mus pasiekė tik vakar, taigi dauguma iš mūsų neturėjome laiko su jais susipažinti, galbūt dar turėsime prie jos grįžti. Ta informacija įdomi taip pat ir tuo, kad ši ataskaita, joje minimi keli, e, kelios e, svarbios bylos ir galbūt e, jos leistų mums tinkamiau susipažinti, kaip kyla mintis, e, pavyzdžiui, kokios yra priežastys tiksliau sutarties e, nuostatų pažydimo e, procedūrų Ir kai jau procedūros yra pradedamos sutarties pažeidimo, tai jos tampa viešos ir jeigu mes daugiau suvoktume, suprastume, e, gautume daugiau informacijos apie sutarties pažeidimo procedūras, tai galbūt mums tai pagelbėtų ir e, patiems tinkamiau susigauti situaciją ir priimti savo sprendimus. Pavyzdžiui, aš galiu paminėti tam tikrus atvejus starties pažymimo procedūras, kurios pradėtos Graikijos atžvilgių dėl e, netinkamo direktyvos e, dėl pastatų apšiltinimo perkelimo arba Niderlandų atžvilgių pradėta procedūra dėl vandens kelių direktyvų nuostatų nesilaikymą. Taigi, ta papildoma informacija padėtų mums geriau susigaudyti, tinkamiau dalyvauti įvairiose, įvairiose trilogose ir e, žinoti, per kiek laiko valstybės narės privalo gyvendinti vienus ar kitus teisės e, aktus ir ar vienu ar kitu atveju būtų galima atitinkamą procedūrą paspartinti ar skirti šiek tiek daugiau laiko Taip pat reikia atsižvelgti ir tai, kad ne visos valstybės narės turi pakankamai pajėgumų, kad greitai gyvendintų, perkeltų teisės aktus, taigi kyla klausimas, kaip užtikrinti tą, pusę, tą pusiausvyrą tam, kad mūsų dabar tvirtinami teisės aktai nebūtų pradėti įgyvendinti tik tai po ketverių metų pirmadienį e, diskutavome apie tai, kad 2008-aisiais mūsų komitetas e, nutarė kad komisija turi pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl e, ginklų nukenksminimo. Tik, kad dėl ginklų deaktyvavimo ir komisija septynerius metus nieko e, mums nepasiūlė ir per tą laiką tikrai buvo prarasta daug gyvybių. Taigi galbūt kiekvienoje frakcijoje mes galėtume apsvarstyti, e, kaip reikėtų elgtis e, diskutuojant šiais klausimais, galbūt būtų paskirtas koks nors atsakingas atstovas. kad būtų galima pasirinkti galbūt, na, ne pačius svarbiausius, tačiau tam tikrus uh, atvejus, e, kuriuos įsiveš nagrinėjus, mes galėtume priimti tinkamesnius teisėkuros sprendimus. Taip pat ir e, galbūt e, kolegų veiklos įvertimas, manau, būtų tinkamas metodas siekiant stumtis į priekį. Ačiū tas skaidrė, kurią ką tik rodžiau, parodo, kad, nu, kad uh, reikėtų pasimokyti kaip iš 28 valstybių narių patirties gyvenant teisės aktus ir būtent vykdydami sutarties e, pažeidimo procedūras arba jas pradėdami mes e, ir mokomės e, tam tikrą prasme, siekdami pagerinti ateityje padėtį ir teikdami atitinkamų politinių sprendimų, pasiūlymus dėl politinių sprendimų, kad ir motoriz, motorinių transporto priemonių registracijos procedūrą nustatant. įgyvendinimo, atitikimas įgyvendinimo nuostatoms. Nuostatų. Tinkamas e, teisės aktų įgyvendinimo. būdas ar metodas e, galiausiai sumažina pačių įgyvenamų teisės aktų kiekį. Todėl mes e, nuolat stebime padėti e, ir bandome sugrupuoti klausimus ir temas, e, kurie pasitaiko, tam, kad galėtume įsitikinti, ar atitinkamas teisės aktas nėra labai geras, o tik tai jo gyvendinimo mechanizmas. Priklausomai nuo teisėkuros priemonių mes e, turimų mes pasirenkame atitinkamą metodiką. Taip pat reikia paminėti, kad veikia gal ES 500 rinkos priežiūros tarnybų. Todėl reikia atsižvelgti ir į šį aspektą, bandant joms sudaryti kuo geresnės sąlygas vykdyti savo funkcijas. Manau, kad šioje srityje dar tikrai esame didelio potencialo, siekiant stiprinti bendradarbiavimą. Dar norėčiau pakalbėti apie viešuosius pirkimus ir apskundimą procedūras. Vienas iš mūsų pasiūlymų bendrosios rinkos strategijoje padėti valstybėms narėms iš ankstų bendradarbiauti e, įgyvendinant stambius investicinius projektus, siekiant užtikrinti, kad viešųjų pirkimų procesai tinkamai vyktų ir kad nebūtų e, stabdomi investicijų projektai tokiu būdu arba nebūtų dėlsiama juos įgyvendinti. Ar būtų galima tikėtis informacijos dėl suskirstimų į kategorijas? Uždaviau atitinkamą klausimą. Rengdamis suvestinių lentelę bendrosios rinkos mes šį aspektą atsižvelgiame ir būtent šiame etape buvo pasirinkta pasirinktas apibrėžimas, kad bendrosios rinkos kad viskas turi būti siejama su teisiniu pagrindu e, reglamentuojančiu bendrąją rinką. Dar vieną klausimą noriu užduoti. Ta faktų suvestinė, kurią mums perdavėte, Ten minimi, tame sąraše yra 18 e, skirtingų sprendimų. Ar tai yra įprastas skaičius kiekvieną mėnesį? Ne, iš tiesų procedūrų skaičius smarkiai e, sviruoja. Galėčiau atsiųsti Jums atitinkamą statistinį informaciją e, surinkamą per metus. Ten matytumėte, kiek kiekvieną mėnesį yra iškeliama atitinkamų bylų sutarties pažeidimo. Čia tie 18 lapkričio mėnesį yra sus, susijęs su energetika, byla Graikijai, Prancūzijai, Niderlandams dėl energijos vartojimo efektyvumo, Prancūzijai dėl radioaktyvių atliekų, Graikijai dėl netinkamo vandens valymo. E, Rumunijai, Lenkijai dėl e, vandens direktyvos, dėl finansinių stabilumo ir finansinių paslaugų Luksemburgui, taip pat ir dėl kredito agentūrų reitingų penkioms valstybėms narės Bulgarijai, Graikijai, Luksemburgui, Slovenijai ir Švedijai dėl draudimo paslaugų, dėl vidaus rinkos yra iškelta byla Vengrijai dėl viešųjų pirkimų procedūros pažeidimo statant brandalinį jėgainę, Slovakijai dėl maisto produktų ženklinimo, Belgijai dėl vieno leidimo gyventi direktyvos ir dirbti. Lenkijoje dėl e, elektroninių transporto priemonių registravimo, dėl turizmo e, Estijai, Estijai Italijai, Slovenijai, Lenkijai, dėl muitų sąjungos, Vokietijai. Dėl paveldėjimo, apmokestinimo ir Niderlandams dėl dvigubo apmokestinimo tarp e, dėl dvigubo apmokestinimo nuostų pažeidimo Niderlandų ir Japonijos e, mokesčių susitarime. Noriu paklausti, kas iš, e, kurios iš šių bylų buvo įtrauktos į svarbiausiųjų sąrašą, kad būtų priskirta atitinkams, atitinkams komitetams. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tas sąrašas tai yra komisijos sprendimų pranešimas spaudai ir jis apriepia ne tik bendrąją rinką. Tačiau, jeigu dar man suteiktumėte dvi minutės papildomai, galėčiau jums pristatyti kai kurias e, sritis, e, kur, kuriuose valstybės narės e, teikia informaciją apie rengiamus teisės aktus. Ir mes per pastos penkerius metus vertiname sektorius, tokius kaip pastatų energetinis efektyvumas, priešgaisrinės sauga, žemės ūkio produktai, maistas ir gėrimai, radio įranga, telekomunikacijos, e, pakuotis, pakuočių atlikos, e, savaime įrančios atlikos ir taip toliau. Taigi jūs matote, kad mes e, elgiamės labai skaidriai per trimėjusių laikotarpį visus dokumentus išverčiame visas oficialiasias kalbas ir sugebame užtikrinti, kad per tuos trejus mėnesius būtų pasikeista turima informacija. Ir tokiu būdu valstybės narės e, žino, gauna informaciją apie tai, kokiamis sąlygomis jų įmonės galėtų veikti kitoje šalyje. Ir puikiai matome, e, parodome, kad dėl teisėjų kuros, dėl teisės aktų skirtumų kyla kliučių verslui vystyti, todėl reikėtų suvienodinti arba stengti suvienodinti teisės aktus, nacionaliniams parlamentams ta metodika nepatinka. Tačiau jeigu jūs padėtumėte mums paaiškinti piliečiams ir verslui, kaip tai būtų naudinga, kaip būtų naudinga laikytis nustatytų taisyklių, tai kliūtis dabar esančios paprasčiausiai dinktų. Aš e, suprantu, parlamente yra du iniciatyvos pranešimai dėl bendros rinkos strategijos ir dėl netarifinių kliučių ES. Ir man atrodo, kad Tai dera, ką jūs sakėte abiems pranešimams. Bet būtent netritinės kliūtis yra būtent čia svarbiausia. Ir Europos semestro procese, kuris vykdomas kasmet, tai svarbu, tačiau abu pranešėjus galime paskatinti pasinaudoti tuo, ką jūs pasakėte ir galbūt daugiau apie tai pakalbėti. Taip pat, kas man įdomu, yra tai, kad kartais valstybės narės asmenarių taisyklės neleidžia jų pačių bendrovėms eksportuoti. Ir į bendrą rinką galima pažvelgti iš kitos pusės, nes dažnai mes patys savo trukdame savo bendrovėms aukti. Taip yra taip pat svarbus aspektas, nes tuomet argumentą galima pakeisti, apversti, pažvelgti iš kitos pusės. Ačiū, Kerstin, už šią informatyvę informaciją. Galbūt būtų naudinga kartais paskaityti jūsų informaciją apie tai, kas padaryta, e, kur kliūtis pašalintos. Ačiū. Is... Kitas klausimas yra informacija apie informacijos saugumą. Trialogas. Andrėja Švab negalėjo atvykti. Tačiau malonu pranešti jo vardu, kad po dviejų su pusę metų darybų galiausiai rastas politinis sutarimas dėl šios direktyvos pirmadienį vakare. Ir aš labai noriu padėkoti tiek Andrėjas, tiek, tiek jo komandai, ypač Astrid, kuri labai daug dirbo, Birgit iš sekretariato Imko komitete ir šešėliams pranešėjams Nikola, kuris e, dalyvavo tose diskusijose visą naktį. Taigi, Galiu protokolui pasakyti, kad teisės aktas apima daug sričių. Pirmiausia, pagrindinių paslaugų operatorius, svarbiausia infrastruktūra. Reikės valdyti čia kibernetinės saugumo pavojus numatyta bendra pranešimų procedūra operatoriams su e, tarp sektoriniais parametrais ir konsultacijų mechanizmas matytas tarp valstybinarių, tarp valstybiniais atvejais, kuomet reikia pranešti operatoriams apie pavojus. Ir parlamentas, ir šis komitetas, įtrė komitetas nenorėjo, kad skaitminių paslaugų teikėjai būtų įtraukti į šios direktyvos taikymos rytį, nes mums Mums nerima kelia skirtingi atskaitomybės režimai valstybės narėse. Radome kompromisą pagristų maksimalių sudarinimo požiūrių ir su išlygomis mažoms įmonėms ir mikro įmonėms. Numatytas ekspost auditas, kad bendrovės pačios parengtų savo saugumo reikalavimus ir po to jo, jo tie reikalavimai būtų peržiūrėti, užtikrinant, kad būtų tinkamas apsaugos ligmuo. Ir socialiniai tik, tikrai tinklai mokėjimo vartams tai nebus taikoma, tačiau elektronos komercijos paieškos varikliams tai būtų taikoma. Siekiant suprasti kokie santykiai yra tarp jų ir infrastruktūros teikėjų, operatorių. Turi būti stipresnis bendradavimas tarp valstybių narių, koordinuojant jų veiklą per ENISA. Toliau sustarimas patvirtintas, e, tikriausiai taryba taip pat jį patvirtins. Tekstas bus patikrintas teisinės tarybos ir teisininkų lingvistų ir numatytas perkelimo laikotarpis 21 mėnesio, 6 mėnesiam kritinės infrastruktūros nustatymui. Taigi sveikinu visiems dalyvavimas procese. Nu, Nikola dar nori tarti žodį. Ačiū. Nedantį. Andrėjas. Ačiū, pirmininkė. Noriu tik tai padėkoti Andrės. Žinau, kad jo nėra, bet prašom įrašyti į protokolą, kad mes norime jam labai padėkoti, nes jis labai daug dirbo šio klausimu. Ir per paskutinius trilogumus, e, pirmininkaujant Luksemburgui, nuveikėme daug, o komisija taip pat pasiekė labai daug pažangos tinklų saugumos rytyje. Aišku, parlamentas kaip visada nepasiekė visų tikslų, tačiau tai buvo neišvengima, nors mes dirbome labai gerai, pasiekėme daug pažangos diskusijos su valstybės narėmis ir manau, kad galime priečiams garantuoti, kad ta pažanga bus jiems naudinga. Dėkoju taip pat pirmininkiai, pranešėjai, šešėlėms pranešėjams, kurie ilgą laiką dirba su šio klausimu. Aš šio klausimu dirbu tik tai nuo Liepos mėnesio, mėnesio tačiau jau pirminkaujant Italijai buvo surinkta taip pat daug trialogų. Aš suvokiu, koks, kokia sudėtinga ši tema ir kokį kelią reikėjo nueiti, kad būtų pagaliau susitarta. Dėkoju visiems ir taip pat mano sveikinimai. Visiškai sutinku. Tai buvo sudėtinga tema, daug pirmininkaujančių šalių turėjo daug dirbti, kad pasiektume šį rezultatą. Tikiuosi, kad visa mūsų kritinė infrastruktūra bus saugesnė. Toliau, kitas klausimas. Tyrimo dėl kliučių mažinimo ir verslui kylančių išlaidų bendroje rinkoje tyrimo pristatymą. Pranešėjas, atrodo, yra dabar kitame komitete, gal galėtumėt kas nors jį iškviesti, nes norėčiau pradėti šią temą, kol kas 3 minučių pertrauką. Um, Žinau, kad yra svarbių balsavimų kitose komitetuose, todėl mūsų nariai turėjo išeiti į tuos kitus posėdžius. 3, 2, 1, we're going to start. 1, 2, 3, pradedam. Taigi, tyrimo skirto skirto kliučių ir išlaidų verslui mažinimas vidaus rinkoje. Šio tyrimo paprašėme tam, kad būtų galima E, surinkti duomenys vidaus e, iniciatyvos pranešimui dėl netarifinių kliučių bendroje rinkoje. Pranešėjas yra Danielis Daltonas. Ataskaitos e, autoriai Sionas Jones ir Moritz Godel iš organizacijos London Economics atvyko pas mus pristatyti šį tyrimą Prašom pradėti, pranešėjai turėjo išeiti kitą komitetą balsuoti e, ir negali čia būti, tačiau jo atstovai klausosi jūsų pristatymo. Šis posėdis transliuojamas ir bus įrašytas, ir bus galima pažiūrėti vėliau tą įrašą. Ačiū. Pristatysiu gana plataus tyrimo rezumė apie tai, kaip e, apie tai, kokios yra kliūtis e, ir išlaidos vidaus rinkoje ir kaip tai susiję su ES institucijų darbo programa ir kaip į tai atkreipti dėmesį. Pirmiausia, pateiksiu informacijos apie tai, kaip e, vertinti kliūtis ir išlaidas vidaus rinkoje, po to pakalbėsiu apie tai, kokios yra tos išlaidos ir barjerai ir kliūtis, kaip jie e, e, aptinkami ir kaip jos mažinti toliau. Ir pagaliau, kokiais būdais jos mažinti. politikos tikslas čia yra mažinti kliūtis rinkos integraciją ir mažinti nebūtinas išlaidas verslui. Tai yra svarbiausi kintamieji. Kliučių mažinimas didina bendrą gerovę, didina, nes tai didina e, ekonomikos našumą. Ir svarbiausia yra didinti konkurenciją tai yra e, darbotvarkė orientuoti ne į verslą, šiaip jau, o į rinką. Mes norime, kad verslui būtų lengviau konkuruoti, konkuruoti aršiau. Kliūtis ir išlaidos. E, dažnai yra tas pats iš tam tikros perspektyvos, nes kliūtis kainuoja. Jeigu yra kliūtis, kurias negalima nugalėti e, bendroviai užsimti verslu kitoje valstybėje narė, tai kaina reikštų, kiek tai kainuoja nuo nulio pradėti kurti bendrovę toje valstybėje narėje. Taigi šie dalykai iš principo nesiskiria, tačiau galima e, galvoti ir apie kliūtis, kurias e, kelia tam tikros rinkos tam tikrai rinkos brožiai ir reguliavimo kliūtis, e, kurios sukuria politikai. Rinkos reguliavimo kliūtis yra įvairios, tai yra ir, ir e, vartojimo preferencijos, taip pat papročiai, kalbos, rinkos pajėgumai ir taip pat reglamentai. Reglamentais bandoma mažinti tas kliūtis. Tokia yra dažniausiai motivacija. Tačiau kai, kurie, kai kurios kliūtis yra teisėtos e, preferencijų išraiškos. Reglamentai gali kištis į rinkos veikimo našumą ir dažnai tai be reikalo didina išlaidas, tai būtų reglamentavimo mm, neveikimas. Nes, o priežastis dažnai būna, kad prioritetai neaiškus, būna netinkamai apsvarstytos, apmastytos poveikis reglamentavimo. Dėl to reglamentavimas neveikia ir darbotvarkės protingam reglamentavimui būtent ir stengiasi nugalėti šias problemas. Čia trumpai galima e, suvokti vizualiai tą dviveidiškumą reglamentavimo. Reglamentavimas gali padėti išvengti kliučių ir gali jas padidinti. Nereikia žvelgti reglamentavimą izoliuotai, žiūrėti reikia galvoti apie tai, ką realiai duoda tas reglamentavimas, nes verslui tai rūpi, kad verslas būtų lengvesnis. Ir aišku, tas poveikis yra svarbus visai ekonomikai, tiek vartotojams, tiek verslui, tiek e, administratoriams ir panašiai. Taigi protingas e, reguliavimas. Ką jis reiškia šiame kontekste? Mes norime, kad toks reguliavimas, reglamentavimas vertintų naudą ir e, išlaidas. Nauda turėtų būti didesnė ir strategiškai prioritizuoti e, veiksmus reguliuojant. Ir čia šio grafiko ir bandoma vizualiai pateikti tuos dalykus. Yra prioritetų, kurie objektyviai išmatuoja grinąją reglamentavimo naudą, tačiau ji nebūtinai sutampa su esama veikla politikos e, plėtojimas e, darbo tarkėje gali būti spragų, kuri ne, kurios nebūtinai reiškia, kad politiniai veiksmai atitinka prioritetus. E, čia, jeigu pažvelgsime iš apačios į verslo išlaidas, čia pavyzdys yra iš aukšto lygio darbo grupės skirtos administracinės naštos analizai e, pavyzdys. Bandom išmatuoti, kiek kainuoja reglamentavimas įvairiose srityse ir čia matome, kad sektoriniai skirtumai yra gana dideli. Labai daug kainuoja e, reglamentavimas, labai reglamentuojamose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkija, farmacijoje. Taip pat yra mums skirti tuos būtinus, e, būtinas kliūtis, būtiną naštą, kuri yra reikalinga, kad būtų galima mažinti kliūtis, taip pat ir nepateisinamas kliūtis. Pagal šį pranešimą tai yra antra skiltis yra svarbesnė. Potencialas mažinti kliūtis. Tas potencialas yra labai didelis. Šis skiltis rodo, kiek būtų sumažinta kliučių, jeigu visos mm, pastangos jas mažinti būtų vaisingos. Įvairiai galima galvoti apie, mąstyti apie kliūtis ir e, kaštus. Čia minimo 10 ES teisės aktų, kurie daug kainuoja. Čia yra e, besidubliuojančių sričių Ir galime pasakyti, kad MVI šiek tiek kitaip vertina tuos dalykus. Problema yra ta, kad negalime iš tikrųjų atskirti e, būtinos naštos ir tos naštos, kur e, radikaliau būtų galima sumažinti išlaidas bendrovėms. Ir tai reiškia, kad reikia dar šiek tiek daugiau analizės. Na ir rezumuojant, ką žinome apie išlaidas. Žinome, kad jos gali būti mažesnės, iš tarptautinių palyginimų žinome, kad galima rasti gerų pavyzdžių ir Europos šalyse, kai kuriuose valstybės narėse rezultatai yra kur kas geresni negu kitose. Yra daug erdvės siekiant efektyvumo administraciniuose procesuose. Tai pripažįstama visuotinai, tačiau neatsakyta į klausimą, kokiu mastu galima sumažinti e, tą naštą ir skirtumą tarp to, kas yra būtina ir kas ne. Kitas būdas žvelgti į kliučių naštą yra tas požiūris per tai, jeigu nebūtų Europos lygmens veiksmų. Tai yra žvelgti iš viršaus kaip spragų bendroje rinkoje užkamšimas galėtų, duoti, galėtų būti naudingas. Ir žvelgiant iš labai aukšto lygio galima matyti aiškius prioritetus. Pavyzdžiui, bendroji skaitmeninė rinka galėtų duoti 15 milijardų eurų per metus. Pavyzdžiui, produktų reglamentavimas, paslaugų reglamentavimas ir viešųjų pirkimų srityje skaičiai yra didžiuliai. Taigi tai, aišku, vertinga žvelgti į kliūtis bendroje rinkoje. Toliau matome, kad daug e, dirbama šiose sritise, čia nieko naujo, prioritetai suprantami visai neblogai komisija, Europos institucijos tikrai dirba visose prioritetinėse srityse, tačiau ryšys tarp veiklos ir rezultatų dažnai neaiškus. Ir tai blogina tai, kad nėra aiškio, aiškos grafiko, kada įvertinamas poveikis bendroje rinkoje. Čia matome, kad yra didžiulė spraga nes e, teisėkuros procesas yra labai ilgas. Iki pirmojo svarstymo ir e, po to perkelimo procesas yra e, gana ilgas. Iki, ir laikas yra ilgas iki tol, kol visą tai pasiekia rinką, paveikia tą rinką. Taigi nuo pradžios gali už užtrukti teisėkuros procesas nu, iki 3-6 metų. Ir tai reiškia, kad e, veiksmai galiausiai nėra tokie konkretūs kaip pradžioje teisėkuros pasiūlymų. Pavyzdys, pavyzdžiui, skaitinės rinkos strategija. Pažvelkime į Europos veiksmų nebaimio kainą, tai jie vertinami, kad spraga skaitinėje rinkoje yra didžiulė vien laikas prabėgęs nuo pranešimo paskelbto šiemet iki dabar, tai, tai kainavo 277 milijonus eurų vien šiemet. Tų veiksmų dar nebuvimas. Jeigu pažvelgsime į grafiką, kuris numatytas, užbaigiant skaitminę bendrąją rinką, tai čia galima kalbėti, kad e, veiksmų vėlavimas kainuotų per penkerius metus pusantro trilijono eurų. Taip pat reikia pravežėti, kad skaninės rinkos strategija nėra pati savaime labai nauja. Skaitinės darbo tvarkės Europai reinkarnacija pirmą kartą ta strategija buvo paskelbta dešimtaisiais metais. Daug procesų vyko jau iki šiol, o taip visą tai kainuoja visą laiką. Kitas pavyzdys būtų muitų reforma. Administracinė našta yra 87 milijardai. Procesas vėlgi yra labai ilgas. Sąjungos muitų kodeksas bus įgyvendintas kitais metais. Tačiau informacinių technologijų infrastruktūros gyvenimas atėjęs iki 20-ųjų metų. Jeigu pažvelgsime į tyrimą atliktą 12 metais, atliko į MCC bendrovę, tai inform, tas informacinių technologijų dalies e, gyvendinimas reiškia, kad dabartiniai planai, pagal dabartinius planus e, tas gyvenimas, ar jo vėlavimas kainuos 260 milijardų. Toliau PVM reforma, panaši istorija. Kažkokie veiksmai šioje srityje vyksta metų metus. Ir skaičiai vis didėja, grafikas vis vėluoja ir matome tokį modelį. Paskelbiami tyrimai, numatomos datos programoms, po to tas grafikas ima vėluoti. Ir čia matome bendras ES bendros rinkos sritis, kur kažkas daroma, kad suprantama, kokia būtų nauda kažką padarius, tačiau daugeliu atveju ženkliai vėluojama, yra spragų, o turint galvoje kiek kainuoja Europos veiksmų nebuvimas šioje srityje, tai tie, tos išlaidos, tos tie kaštai potencialus vis didėja. Rezumuojant, galima pasakyti, kad laikas nuo veiksmų į poveikio yra ilgas, perkelimas gyvendinimo veiksmai, gyvenimo lygmuo, nevienodumas tuo gyvenimo kaupėsi kelia problemų. Ir tai gali būti taip pat žalinga Čia dar vienas pavyzdys, kurį mes detaliai analizuojame skaitinės rinkos strategiją. Jeigu pažvelgsime strateginius dokumentus, jau paskelbtus ir jų grafikus elektroninės prekybos srityje, tai e, e, veiksmų nebuvimas vertinamas 204 milijardais eurų per metus. Yra teisėkuros pras pasiūlymų, yra veiksmų teisėkoros rytyje, tačiau yra labai neaiški terminologija, kuri vis kartojasi tuose dokumentuose. Tai yra peržiūros, veiksmų planai, gairės, analizės, visai neaišku, kiek visą tai užtruks, kol viskas bus realizuota ir bus tos spragos užkamšytos. Rimtai, jeigu visą tai žiūrėsime, tai tas vėlavimas kainuoja tikrai labai daug. Ir tai reikia viešai pasakyti. Ir išvada. Taigi svarbiausia yra numatyti prioritetus. Tačiau tam reikia ir skaidrių ir realistinių grafikų ir kaip numatyti tą realizuotą Europos veiksmų nebuvimo kainą yra gana sunku, nes yra spragų tarp e, duomenų, tie duomenys pasiskirstę įvairiose kanaluose, ataskaitose, popieriuose ir taip toliau. Ir aišku, reikia ekspost vertinimo, tikrinant, ar veiksmai vykdomi tinkamasios rytise, ar prioritetai yra tie, kokie turi būti. Čia galima grįžti prie ankstesnio grafiko, kur gali būti tam tikras spraga politikos veiksmuose ir netinkamai paskirstyti ištekliai. Tai reikia vertinti nuolat. Ir svarbiausia, veiksmų vėlavimas, jo kaina yra labai didelė, nes Aišku, kad politikos ciklo užbaigimas turi e, akivaizdžios naudos. Tolesnis e, kliučių ir jų kainos mažinimas. Aišku, kad reikia pirmiausia galvoti apie prioritetus. Tai, aišku, padeda taupyti ir veiksmingai panaudoti laiką ir pastangas, tačiau turime geriau suprasti taip pat, kur daugiausia dėmesio reikia skirti. Kliūtis rinkoje svarbios, tačiau jas reikia geriau suprasti. Aišku, kad tos reguliavimo kliūtis yra aiškus tikslas reguliavimo procesui. Čia, kur, tą sąrašą, kur matote, tai nėra mūsų sąrašas. Tai yra bendrai e, sutariami pasiūlymai dėl konkrečių veiksmų, kurios, kurių galima imtis paslaugų, viešųjų pirkimų, MVI pardavimo teisės rytise ir taip toliau. Dar vienas elementas, kuris yra labai svarbus ir e, kuris išriškėja įvairiausiose prioritetinėse srityse, yra informacinių technologijų vaidmuo. Tai yra sujungimo ir analizės taip pat aspektai. Informacijų technologijų ir telekomunikacijų vaidmuo yra aiškus, kad politikos e, procesui tai duoda daug e, informacijos, kuri reikalinga tam, kad būtų numatyti prioritetai ir paskirstomi ištekliai. Bet taip pat ir tiesiogiai padeda mažinti išlaidas administracijai. Yra įvairių elektroninės vyriausybės priemonių. Reikia jas geriau panaudoti, jas plėtoti, kad tai būtų politikos ciklo variklis. Ir nuolat teiktų grįžtamą informaciją apie tai, kaip reglamentavimas veikia, kokios yra kliūtis ir kokios atsiranda naujos kliūtis. Čia mes taip pat patikėme keletą rekomendacijų. Nes tos platformos sukuria labai daug duomenų ir atrodo, kad trūksta tiesiog e, e, jų tų platformų integravimo ir analizės tų duomenų. Mūsų buvo prašoma išanalizuoti ir konsultacijų proceso vaidmenį ir mes nustatėme, kad konkretus pasiūlymai nėra pakankamai e, priimami domen. Tai reikia daryti greičiau. Skaidriau ir efektyviau būtų numačius pareigą pakeisti teisėkros pasiūlymus, kurie būtų aiškiai siejami su tų viešųjų konsultacijų rekomendacijomis. Toliau keletas praktinių problemų e, susijusių su konsultacijomis. Mes manome, kad daug ką galima pagerinti konsultacijų gyvendinimą nes e, MVI ir piliečiai gali tikrai pateikti daug svarbios informacijos, kurią reikia atkreipti dėmesį. Mes manome, kad informacijos, surinktos informacijos analizė yra labai svarbi. Čia yra daug potencialo e, pažangesnei analizai, ką minėjau anksčiau. Žvelgiant į kaštus, tai informacinės technologijos padeda jos mažinti, mes pateikime keletą pavyzdžių, pavyzdžiui, estu, analizuome Estijos, Korejos pavyzdžius. Yra ir daugiau pavyzdžių, kur elektroninės vyriausybės sistemos yra pažangios. Ir čia pateikėme keletą pavyzdžių, kaip naudingas, protingas panaudojimas informacinių technologijų gali sumažinti dramatiškai e, išlaidos verslui. Viena komplikacija, kurią mes nustatėme, yra tai, kad nacionalinio gyvens iniciatyvos gali skulti, skurti naujas kliūtis, pavyzdžiui, jeigu sukuria pažangę infrastruktūrą vienoje šalyje, ji gali būti naudinga verslui, kuris veikia toje šalyje, tačiau gali atsirasti kliučių rinkos integracijai. Todėl labai svarbu koordinuoti veiksmus Europos lygmenių, užtikrinti tarpusavio sąveiką. O tai jau yra Europos lygmens atsakomybė. Taigi apskritai mes rekomenduojame tai štai ką. Vėlavimo išlaida yra labai didelė o tam neskiriame pakankamai dėmesio. Todėl mes rekomenduojame pirmiausia e, ta, tas išlaidas, vėlavimo išlaidas publiko, viešinti labiau, nes ta kaina reiškia, kad reikia kuo greičiau imtis veiksmų. O tai išryškina ir politinio proceso svarbą, nes kai nusprendi kažką daryti, reikia daryti mm, viską greičiau, nes kaina vis auga. Reikia, kad kvantifikuoti poveikio vertinimus ir numatyti realistinius grafikus politikos veiksmų gyvendinimui ir kartu su strateginiais procesais, prioritizavimu Tai duotų didžiulę naudą Europos ekonomikai. Taip pat antra rekomendacija yra panaudoti informacinės technologijas plačiau, elektroninės vyriausybės priemonės, jos turi labai svarbų vaidmenį, dvigubą vaidmenį. Jos prisideda prie politikos pakristos rezultatais, prioritizavimo, strateginių veiksmų derinimo ir sumažinant tiesiogiai išlaidas piliečiams ir verslui per tą tarpusavę sąveiką. Taigi mes matome daug potencialo mažinant išlaidas, ta, kaštus. Kartais administracinės išlaidos yra būtinos, kurios yra būtinos pasiekti politikos tikslų, gali būti nulinės. elgtis drąsiai ir radikaliai kartais atrodo naudinga, nes, pavyzdžiui, kaip matome iš Estijos pavyzdžio, studentų finansavimo sistema. Pavyzdžiui, jeigu paprašai paskolos, studentas paprašo paskolos, prašymas automatiškai užpildomas iš įvairių vyriausybės šaltinės informacijos. Arba, pavyzdžiui, mokestinių formų automatinis užpildymas gali būti naudingas MVI, pavyzdžiui. Tai svarbu PVM, muitų atitikties sritise. Tai yra labai svarbu ir tai galima padam, pademonstruoti kaip pavyzdžius šias koncepcijas, nes jos egzistuoja ir turi didžiulį potencialą mažinant naštą MPI. Ar klausimų kas nors turi? vienas. Atrodo. Pirmiausiai norėčiau padėkoti tyrimo autoriams. Jis labai įdomus. Kalbėsiu olandiškai. Manau, kad tai, ką mes čia pamatėme ir išgirdome, turint omenyje procedūrų trukmę, kol yra patvirtinami atitinkami įstatymai ir kiek visą tai kainuoja. Taigi mums buvo prieš nosį padėti aiškus skaičiai per metus ir manau, kad tie, tos milijardinės sumos 300, 204 milijardai tai tiesiog neįsivaizduojamos. Ir e, tas faktas, kad prieš, prieš pat, iki teisės akto prieimimo visas procesas užtunka 3-4 metus, tai per tą laiką jau praktiškai atsiliekama nuo pokyčių tikrovėje, kurie vyksta ir parlamentas turi padaryti atitinkamas išvadas, nes taip pat ir parlamente trunkančios procedūros trunka daug ilgiau nei galėtų trukti ir pateikti skaičiai tai tik patvirtina. Mes girdėjome apie tarp institucijų naują susitarimą tarp parlamento tarybos ir komisijos dėl geresnio reglamentavimo tačiau pirmasis projektas šio susitarimo nenuteikia manęs labai optimistiškai, nes konsultacijų procesas, kuris yra privaloma tvarka nustatomas, parodo, kad naujovių čia pasitelkiama nelabai daug. Mes norėtume turėti galimybę su suinteresuotais subjektais konsultuotis elektroniniu būdu, o ne betarpiškai. Manau, kad turime padaryti atitinkamas išvadas iš šio tyrimo rezultatų tam, kad galėtume dar greičiau, tiksliau, šiaip greičiau, nes dabar pakankamai lietai veikiame ir dirbame ir turime ne tik e, kalbėti, tačiau ir įgyvendinti konkrečius patvirtintus veiksmų planus. Aš du konkrečius klausimus noriu užduoti, kai kalbama apie tinkamesnį reglamentavimą. Noriu tyrimo autorių paklausti, ar aiškiai apibrėžti tikslai galėtų padėti sumažinti administracinę naštą. Jeigu būtų užsibrėžtas toks tikslas sumažinti administracinę naštą 25 procentais, ar tai būtų naudinga ar ne, kalbant apie e, prietinės vertės mokestį. Manau, kad iš tiesų kartais yra sudėtinga, turint omenyje skirtingus PVM tarifus, prie jų prisitaikyti skaitmeninėje rinkoje, tačiau aš nemanau, kad mes turėtume e, siekti harmonizuoti, suderinti, suvienojinti PVM sistemas, bet veikiau e, koordinuoti veiksmus e, tarpusavyje labiau nei iki šiol yra daroma. Paklausti, ar jūs dirbate pagal uh, tą vieno langelio principą, uh, kur būtų galima pildyti, pažiūrėjau, tinkamas PVM deklaracijas ir tokiu būdu iš, išspręsti šią problemą. Dar trys tai klausėjai, koledantė. Labai trumpai. Porą pastebėjimų. Aišku, matome, kad sąnaudos didėja dėl e, daugelio dalykų ir panašias išvadas kiti tyrimai atlikti rodo. E, reikia galvoti ką galima išspręsti per trišalės darybos. Ir e, tyrimai rodo, kokios yra problemos, kokios kyla. Sutinku su to, kas ką tik buvo pasakyta. Jeigu mes neužsimsime mokesčių harmonizavimu, tai tuomet kils rimtos problemos kai kurios šalys Europoje <clears throat> užsiminėja mokesčių dempingų, sakau tai su tam tikra ironija. Kai kas negalvoja, ką reiškia Europa, kuriamos įvairios klytis, atsiranda mokesnis izoliavimasis, taip pat dempingas mokesčių. Reikia kažką daryti, reikia įtraukti darbo tarkė šios klausimus ir reikia e, kažką daryti dėl bendrovių, kurios prisideda prie, dalyvauja mokesčių dempingo procese. Negalime paprasčiausiai užsimerkti prieš visą tai. Tikrai reikia labai rimtai į tai žiūrėti. Thank you. Ačiū pirmininkė. Taip pat ačiū už įdomų pranešimą su ekspertai. Tačiau manau, kad neišgirdome labai kažko naujo. Per pastarosius metus yra nuolat kartojama, kad e, lengvai šios problemos išspręsti negalima. Tačiau galiu tik pritarti teiginiams, kad procesai trunka per ilgai, komisija turi greičiau pateikti savo pasiūlymus, tuo tarpu, kai juos parengia ir pateikia, tai nėra pakankamai tikslus ir per daug užtrunka e, procesas nuo e, sprendimo prieimimo iki jo įgyvendinimo ir rezultatų matomo. Taip pat buvo minimas uh, dėlsimas. Galiu jums tik pritarti, čia labai sudėtinga yra pasiūlyti kokiu nors rimtesnių sprendimų, kurie pat keistų situaciją. Europoje šiuo metu turime daugiau nei 500 milijonų piliečių, 208 valstybės narės, daugiau nei 700 Europos parlamento narių ir visi jie turi susitarti, jeigu norime ko nors pasiekti, o tai užtrunka. Žinoma, turime nuolat mėginti viską daryti geriau. Tačiau manau, kad iš tiesų procesą pagreitinti teisėkuros yra labai sudėtinga. Tačiau galbūt vieną naujovę išvelgčiau jūsų pranešime. Tai yra tas pavyzdys apie Estiją. kurioje yra pasiektas puikus elektroninio valdymo, elektroninės vyriausybės lygis. Čia jeigu Estijoje šis modelis puikiai veikia, ar tai reiškia, kad pavyzdžiui e, įmonėms, e, kurios Estijoje veikia, užsienio įmonėms negalėtų kilti tam tikrų problemų, turint omeny, kad jų šalyse uh, E, sistema yra kitokia. Čia noriu pasakyti, kad valstybės narės galėtų šiuo atveju tikrai pasimokyti vienas iš kitų labiau. Ir jeigu norime suteikti atitinkamą pagalbą, turime tą daryti betarpiškai, tiesiogiai. Jau aptarėme šį klausimą ir mūsų komitete, kalbant apie nepakankamai greitą arba tiksliau tiesiekros procesų blokavimą Europos Sąjungoje. Jis galėtų tapti daug greitesnis, jeigu taryba čia nekaišiotų pagalių į ratus. Taigi galbūt galėtume pasvarstyti taip pat ir galimybę pagreitinti procesus vykstančius taryboje. Kristau. Jūs e, neišgirdote komisijos pasakymą apie pažeidimus bendrojo rinkoje ir vienas iš elementų, kurie buvo e, minimi, buvo e, gera teisėjai, kurio neįmanoma įgyvendinti tarybos nariams. E, visko įgyvendinti buvo pasakyta, kad reikia iš karto deramai e, atsižvelgti į e, principus teisėkuros, užtikinti, kad e, teisės aktai bus geri. Ildiko Galpelts. Dėkoju, pirminkė. Visiškai sutinku su jumis. Tai labai sudėtingas rytis. Mes jau seniai kalbame apie šios klausimus. Nepaprastai svarbu visuomet imtis teisingų žingsnių, kurie būtų naudingi visiems partneriams ir e, kuriais visi būtų patenkinti. Skaitmeninė strategija, vidaus rinkos strategija turėtų žengti tą pačią linkmę. Vertinu analizę atliktą ir norėčiau padėkoti už tokį e, įdomų kokybišką pasisakymą. Manau, kad akcentai buvo labai teisingi. Buvo minimos problemos, bet buvo ir kitos problemos paminėtos, kaip kad sakė ponas Dantė, ką tik tai, pavyzdžiui, jeigu nesuderinsime mokesčių, problemų neįspręsime. Bet nežinau, ar iš tikrųjų taip ir bus. Man atrodo, kad mes pernelyg toli nueiname sakydami, kad reikia pirmiausiai e, derinti mokesčius ir viskas bus gerai, bet man atrodo, kad yra ir kitų problemų, kurias reikia išspręsti. Gal per daug mes apie ateitį tolimą galvojame. Reikia pirmiausiai padėti tiems, kurie e, turi kitų problemų. Ir reikia galvoti apie metodus, kaip padėti, kaip padėti užpilti mokesčių deklaracijas kaip automatizuoti įvairių formų pildymą, ypač e, numatant galimybę tą daryti tarptautiniu mastu. Tokiu būdu bus pasiekta sėkmės, bet taip pat reikia realistiško tvarkaraščio. Būtų gerai e, pagal sektorius spręsti šias problemas Reikia pasižiūrėti kiekvieną sektorių atskirai, įvertinti tipinės problemas ir ieškoti sprendimo būdo. Mes girdėjome, e, kaip e, galime pabandyti pašalinti sektorinės kliūtis. Mes, aišku, turėsime mokėti už tai, kad dėlsime, kad nešaliname laiku kliūčių. Dar norėjau pasakyti, jog sektorinis požiūris yra tikrai svarbus. Paminėsiu farmacijos pramonę. Ši sritis reikalauja labai didelių išteklių. Būtų nesunku harmonizuoti taisyklės, nes koncentracija didelė šioje pramonės srityje ir mes galime tuo pasinaudoti. Yra daug reikalavimų e, mokslinio tyrimų plėtros srityje, e, farmacijos pramonė susiduria su gana sudėtinga situacija, daugeliu problemų mokslinio tyrimų srityje. Taip, e, patentai jų yra apsaugoti, bet jie negali būti apsaugoti tokį laikotarpį, kad tikrai atsirastų graža investicijų galima e, kalbėti apie papildomą e, patento sertifikatą, tai tarsi prailgintų apsaugos laikotarpį. Reikia koordinuoti, derinti veiksmus, mes turime žengti link bendro tikslo, bet turime turėti aiškius terminus, aišku tvarkaraštį. Tokiu būdu galėsime užsitikrinti sėkmę ir turėtume vengti vilkinimo Tai turėtų būti naudinga valstybėms narėms, mano nuomonė. Ir taip pat nereikėtų pamiršti skaidrumo. Ačiū, ačiū šį e, pasisakymą. Aš pati norėčiau kai ką pakomentuoti. Labai naudinga mums e, gauti tokią išsame nuomonę iš išorės, bet aš esu e, matematika studijavusi su e, ekonomistė, jūs e, kalbėjote apie tai, kiek kainuotų, jeigu Europa nesimtų veiksmų. Jūs sakote, kad tie veiksmai, kurių mes imsimės, duos naudą. Ir tai akcentuojama jūsų tyrime, bet negalime sakyti, kad visi veiksmai, kurie daromi, turės tokį teigiamą poveikį. Jūs minėjote PVM Ką žinome iš bent jau šių metų patirties, kad vieno langelio sistemas principas e, privertė smulkų į verslą dažnai atsisakyti e, prekybos tarp e, valstybių narių. Kitas pavyzdys, Angli, man atrodo, jį minėjo. skaitmenė bendroji rinka vertės e, padidinimas būtų elektroninės prekybos e, skatinimo keliu ir tam reikia vartotojų pasitikėjimo, kad jie pirktų internetu. Vakar komisija pateikė naują pasiūlymą e, pirmiausiai dėl apčiuopiamų materialių prekių ir siūlomos skirtingos taisyklės prekiams perkamoms internetu ir parduotuvėse. Ir vartotojų organizacijos e, iškart pasakė, kad tai e, didina fragmentaciją ir kaip tik mažina pasitikėjimą vartotojų. Jūs e, sakėte, nesimta veiksmų skaitmenės rinkos ir tie šiais metais iš tikrųjų mes baigėme tvirtinti telekomunikacijų priemonių rinkinį ir tai padės žmonėms keliaujantiems po Europos Sąjungą Taip pat e, tinklų informacijos saugumo priemonių rinkinys buvo suderintas, mes e, sustiprinsime atsparumą nuo kibernetinių išpolių. Bet e, duomenų apsaus reglamentas, kuris įgalioja kitą savaitę, yra labai svarbus apie tai buvo kalbam labai daug už uždarų durų, ne viską mes e, galime sužinoti, bet jeigu mes neteisingai kažką padarysime, tai gali labai neigiamai atsiliepti verslai, ypač smulkiam ir vidutiniam verslai. Mes turime būti tikri, kad jeigu teisės aktai bus e, kokybiški, tai mes tikrai galėsime padidinti vertę, bet ne daryti prielaidos, kad e, bet koks patvirtintas teisės aktas gali duoti naudos, nes dažnai keičiami yra teisės aktai. Pateikiau Jums keletą pavyzdžių ir manau, kad iš tiesų yra įdomu pasižiūrėti į tai, kiek galima staupyti sąnaudų. Jūs pateikėte Estijos pavyzdį. Šalis labai daug sutaupė, paskatino savo ekonomiką ir gerosios praktikos pavyzdžiai keitimasis jais yra neteisėjai kūrinis darbas, kuris toks pat svarbus, kaip ir derami geri teisės aktai. Ar norėtumėt į kai ką sureaguoti? Ir ačiū Jums už Jūsų pristatymą. Mm. Manau, kad e, reikia kalbėti apie tai, kad įmasi veiksmų ir paskaičiuojama, kiek kainuotų, jeigu veiksmų nebūtų tam tikroje srityje. Bet e, taip pat e, kitas klausimas nėra aišku, kiek tie veiksmai būtini. Mes galime tik tai kalbėti pasiremdami pavyzdžiais ar ir bandome įvertinti veiksmus, priderinti prie politikos, pavyzdžiui, pasižiūrėti į skaitmeninę rinką. Ir mūsų požiūris yra toks, jeigu visi veiksmai tam tikroje srityje yra susijęs su tuo, kad būtų sumažinti teisės aktų nebuvimo kaštai, tai taip pat reikia prisiminti ir dėl simo kaštus. Išmanusis, protingas reglamentavimas, reikia labai rimtai žiūrėti į jį. Kiekviena priemonė turi būti vertinta pagal jos naudą. Ir reikia taip pat pasižiūrėti, kiek kainuotų, jeigu uh, E, atsiras pasiūlymas ir jeigu neatsiras, jeigu nebus europinio e, veiksmo ar priemonės. Labai ačiū. Tikrai buvo labai naudingas jūsų komentaras. Ponas Dantė dar nori pasisakyti. Dar vienas pasisakymas. Vienas iš parlamento narių paminėjo Estiją. Teigiamus Estijos pavyzdžius. Taip pat states were just taking action on their own, that could create additional barriers for. Ir kaip jeigu, ar ne, tam tikri veiksmai vienoje valstybėje narėje negali sukurti kliūčių kitai valstybei nariai. Aš noriu pateikti vėl Estijos pavyzdį, kiek sutaupyta. Pasakysiu, kad labai daug ši šalis sutaupė ir bendravimas su kitomis valstybėmis narėmis. Vienas iš pavyzdžių Estijos yra e, elektroninis verslo registras. Įmonės Estijos gali visus reikalavimus e, registravimo atlikti elektroniniu būdu. Per 20 minučių galima įregistruoti įmonę, tai nepaprastai spartu. Prieš porą metų e, buvo užregistruotas e, Gineso rekordų knygoje rekordas pagal spartą. Ir Estija užtikrino, kad registravimo procesas būtų atviras įmonėms iš kitų valstybių narių. Jisai taip pat spartus, tas registracijos procesas, aš kaip suprantu, yra dvišalių nemažai sutarimų su kitomis valstybėmis narėmis. E, Estijos įmonės gali kitose įmonės taip pat sparčiai greitai įsiregistruoti. Tai yra keletas e, pavyzdžių apie tai, kaip galima spręsti problemas tarp valstybių. Ir Morisas parodė skaidrę, e, kurioje atskiros valstybės narės ar grupės valstybių narių gali taikyti elektroninės vyriausybės priemonės, tai e, labai gerai tose grupėse, bet kartais atsiranda E, barjerai su kitomis šalimis. Atsiprašau, turiu kaip tik išeiti, susitinku su verslo skatimo ministru iš Estijos. Bene, abbiamo l'ultimo punto. E... Paskutinis darbo turkis klausimas. Norime padėkoti už pristatytą tyrimo rezultatus. Paskutinis klausimas, kolegos Gorau, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, labai svarbia tema. Iš karto suteiksime žodį, kad pristatytų šį klausimą, o po to suteiksime žodį komisijai. Prašau, ponė Gurau. Ačiū, ponė pirmininkė Dantė. Taigi. Italijoje daugiau nei dešimt metų politikai nedrįzdavo imtis e, jūrų politikos klausimo, nes mums komisija grasindavo, kad pradės sutarties pažeidimo procedūrą, tokiu būdu mes negalime planuoti ateities investicijų ir laukiame, kaip baigsis e, teisingumo teisme svarstama byla. Dabar norime rasti sprendimų, kurie užtikrintų mūsų šaliai tvarų vystimas ir šiam sektoriu taip pat dabar norime komisijos paklausti, kokius skirtumą esame palyginti su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Ispanija, Niderlandais, kalbant apie licenzijų dėl koncesijų e, išdavimą ir kokia yra atrankos procedūra, aš remiuosi Bolkensteino direktyvos antros straipsnio pirmajame dalimi, kuria reglamentuojami viešieji pirkimai, norime įsiaiškinti, kaip Bolkensteino direktyvos antrojo straipsnio trečiąją dalį būtų galima tinkamiausiai interpretuoti siekiant apsaugoti kultūros paveldą, aplinką bei e, užtikrinti socialinę apsaugą. Ačiū ponė Koravo. Labai aiškiai trumpai pristatėte savo klausimą. Dabar steiksime žodį komisijos atstovams, nežinau, kas kalbės komisijos vardu, tačiau prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu formaliai atsiprašyti už tai, kad atsakymas raštu dar nebuvo pateiktas Europos parlamento nariui. Mes e, žinome ir laikomės taisyklių ir greitų laikų gausite šį atsakymą. Kalbant e, apie esmę, tai mes e, čia turime reikalų su Italijos viešąją erdvę, paplūdimiais konkrečiai, ir įmonėms išduodamus leidimus pakeisti šių paplūdimių paskirtį, naudoti jie, juos komerciniais tikslais ir mes kart, nu, palaikome ryšį su Italijos valdžia, taip pat ir su kitomis šalimis esančiomis panašioje situacijoje ir aš dabar negaliu prognozuoti, <clears throat> ką nuspręs teisingumo teismas. Teisingumo teismas turi paaiškinti, ar čia turėtų būti vadovaujamasi paslaugų direktyvos 12 straipsnių nuostatų, nuostatomis ir jeigu jos yra taikomas, tai ar automatiškai turėtų būti pratesimas išduodamas leidimas naudotis atitikmomis teritorijomis. Tik dabar turime laukti teisingumo teismo e, sprendimo. C 451 yra bylos numeris 458. Posėdis vyko e, gruodžio 3 dieną, teismas uždavė daug esminės svarbos klausimų ir tikimės, kad generalinis advokatas savo išvadas pateiks vasario pabaigoje ir mes jomis vadovausimės. E, jos nulems taip pat ir mūsų veiksmus. Taip pat noriu pasakyti, kad jūsų klausimas jau anksčiau panašus buvo užduotas <clears throat> ir mes e, veikiausiai atsakydami jūsų klausimą raštu nepateiksime kažkokios naujos informacijos mūsų pozicija nepakis, kol nepriims savo sprendimo teismas, o tuo tarpu mes e, palaikome nuolatinius kontaktus su Italijos valdžia. Ar būtų dar klausimų, norinčių arba kolegos norėtų pakomentuoti komisijos atsakymą, jeigu ne, tai dar suteiksiu žodį ponui Koravo ir po, po jo dar aš norėsiu pasisakyti, jeigu jis neprieštaraus. Ačiū pirmininkė. Žinoma, manęs komisijos atsakymas netenkina. Kivaizdu, taip mes turime laukti teisingumo teismo sprendimo, tačiau e, komisija į aiškius klausimus turi atsakyti taip pat pakankamai aiškiai nes tokiu būdu parlamentas bando atlikti savo kaip kontroliuojančios institucijos funkcijas ir gali paskatinti komisiją imtis tam tikrų veiksmų, tačiau jau ne pirmą kartą susidurime su tokia praktika tiek IMKO komitete, tiek kitose komitetuose, kurių norėjau užduoda klausimus komisijai, taigi turėtume siekti patobulinti dabar esančius mechanizmus tam, kad komisija pradėtų elgtis kitaip. Aš manau, kad atsižvelgiant į visus žmogiškosius išteklius, kuriuos turi komisija, mes negalime taikstyti su tokiais atsakymais, kuriuos gauna parlamentas. Ačiū ponė Korau, aš taip pat esu nepatenkintas atsakymu. Italijoje šis klausimas yra svarbus ir ši problema yra labai opi. Italiją, turime kitaip ją bandyti spręsti, nes šiai direktyvai Europoje galioja tam tikros išimtis ir jų skaičius yra pakankamai didelis, nuo 30 iki 50 Italijoje. Taigi komisija turėtų mums pateikti informaciją apie tai, kokia yra padėtis kitose šalise. Taigi Italijoje padėtis yra iš tiesų labai sudėtinga ir šiai temai tiek e, administraciniu, tiek kitais požiūriais skiriamas ypatingas dėmesys ir klausimas yra labai opus ir e, pirmiausiai turiu menyje šių paplūdimių teritorijų administravimą. Mes turėtume siekti, kad e, nebūtų taikomas protekcionizmas šiuo atveju. Todėl noriu dar kartą kreiptis į kolegas, primindamas, kad Toskanoje šiuo metu paskelbtas viešo pirkimo konkursas pirkti atitinkamas paslaugas viešajame sektoriuje. Ir šį konkursą viešo pirkimo laimėjo viena įmonė iš Paryžiaus e, ir ta įmonė jau ilgą laiką kitose sritise, tiksliau kitose šalyse veikia, teikia tinkamas paslaugas nedalyvaudama viešojo pirkimo konkursuose, tai reiškia, kad e, e, ši įmonė šiame konkurse, kuris vykdomas Toskanoje, kuris yra paskelbtas, turi atitinkamą konkurencinį pranašumą su kitomis. Taigi dar kartą noriu padėkoti ponui Korau ir komisijai už patiktą informaciją. Jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, tai manau, galime baigti posėdį. Kitą savaitę susitiksime Strasbūrė. Taigi taip pat noriu prisijungti prie pirmininkės linkėjimų linkiu taip pat gerų švenčių, mes sustiksime komiteto posėdį.